Dear colleagues, I would like to open the session for point 11, exchange of views on the... Sveiki, keisimės dabar nuomonėmis požiūrės apie e, artimų rytų e, taikos procesą. Norėčiau pasveikinti svečią. E, pas mus atvykusi. E, Pona Džentelinį, pas taip pat Alion Bernie. Noriu pasakyti, kad e, jūs visi turite daug patirties šiuo klausimu ir tikimės, kad E, bus pateiktas darimas vertimas. Žinome, kad Liepos mėnesį kvartetas patvirtino ataskaitą, kurioje, kurioje įvertino. Ir paminėtos problemos pagrindinės taikai, smurtas iš paresnės pusės, e, e, nausėdinių plėtimas, taip pat Palestinos valdžia nesugebanti sukontroliuoti padėties. Pone Džentiliniai, kas naujo pasiekta, kokie poslinkiai po kvarteto ataskaitos? Kokios naujausios, kokie naujausi dalykai? Prašom, žodis jums. Dėkoju. Dėkoju. Ši galimybė yra puikia. Ir Taip pat e, dėku, labai džiaugiuosi, kad ponas Vimon ir profesorius Benmėr lankosi. Yra daug dalykų, bet norėčiau paminėti tris svarbiausius dalykus, kurie, mano nuomonė, yra svarbiausi, svarbiausi ir galbūt paskui paminėsiu ką nors kitus svarbius dalykus. Pirmiausia, kaip svarbu labiau akcentuoti ir gal labiau negu anksčiau akcentuoti dviejų valstybių sprendimą. Reikia išsaugoti tai, ką turime ir išlaikyti šią galimybę. Vėliau aš pakalbėsiu apie skirtingas egzistuojančias iniciatyvas, e, kurias e, jūs pirmininkė minėjote kvarteto ataskaitą ir man atrodo, kad Pieras Vimontas paminės Prancūzijos iniciatyvų. Paskui pasakysiu keletą žodžių apie tai, e, ką mano nuomonė galėtų padaryti ES, ką jau daro ir ką dar daugiau galėtų padaryti. Dviejų e, valstybių sprendimas. Labai aiški yra ES pozicija dėl to abipusės taip pat apie šią poziciją yra pasisakę, remia tai tarptautinė bendruomenė. Aišku, kai kas gali pagalvoti, kad mes kalbame apie akivaizdžius dalykus, bet kalbėti apie akivaizdžius dalykus ir reikia dabar, kad tai išlaikytume. Dabartinės tendencijos dinamika nėra, galima sakyti, labai įkvepianti. Yra daug įvairių aspektų ir labai daug problemų dėl to, kad iš abiejų pusių trūksta pasitikėjimo, e, saugumo bendravimo srityje, e, kai kas daroma, iniciatyvos e, tam tikros vyksta, pavyzdžiui, starimas dėl energetikos, tačiau abi pusės kol kas nesugebėjo įsitraukti deramai, sprendžiant šį klausimą ir yra tam tikrų faktų e, vietoje, kurie rodo, kad tendencijos mm, nėra palankios. Žinote, kad praeitą savaitę plenarinėje sesijoje kalbėjo Federika Mogherini ir jie minėjo, kokia yra padėtis vakarų krante. E, daug dėmesio tam skiriama yra abiejose pusėse vidinių problemų Tai reiškia, kad reikia pasirūpinti tam tikrais dalykais. Žinome, kokia yra padėtis Izraelyje, kokios yra galimybės veikti, siekti dviejų valstybių sprendimo, atsižiūrint į dabartinę koaliciją. Ramaloje daug dėmesio e, skiriama vidiniams klausimams. Žinome, kad vyksta šiandieną e, FATA konferencija. Pasižiūrėkime, kokie bus rezultatai ar paaiškins padėtį. Taigi šie klausimai yra svarbiausia, yra ir kitų labai svarbių problemų regione dalykų. Naujoji JAP administracija pradės labai greitai dirbti. Toks yra kontekstas, aplinkybės ir aš, kaip sakiau, dabar svarbiau negu kada nors anksčiau akcentuoti, jog, anksčiau akcentuoti, kad pagrindinis ir vienintelis kelias yra dviejų valstybių e, sprendimas. Aš vakar susitikau Briuselėje su Izraelio ir Palestinos jaunaisiais lyderiais. Labai e, naudingą renginį suorganizavo Europos parlamentas su kuriame dalyvauti tie žmonės. Aišku, jie praranda viltį, nes mato, kad nieko nevyksta, siekiant įtvirtinti dviejų valstybių sprendimą. Uh, Manau, kad vis tik tai svarbu yra dirbti toliau, bandyti sustabdyti dabartinės neigiamas tendencijas, e, tuos, tas tendencijas, e, kaip, kurias verno kvartetas, e, gazoje vykstantis smurtas, kurstimas smurto. Ir taip pat reikia siekti pagerinti gyvenimo sąlygas. Jūsų klausimas, pirminkė, buvo, kas įvyko po kvarteto ataskaitos. Mes bandėme išlaikyti dėmesį, bandome išlaikyti vieningą tarptautinę bendruomenę, e, teikti rekomendacijas dėl e, įgalinimo palestiniečių, taip pat atsižvelgti į saugumo problemas. Ir man atrodo, kad dabar būtent tie dalykai yra svarbiausi labai e, svarbi yra kvarteto ataskaita, nes tai yra bendras situacijos vertinimas ES jungtinių tautų. Svarbu taip pat e, teikti bendrus pasiūlymus apie tai, kaip galima dirbti toliau. Bet kalbame ir apie transformacijos pokyčių, pokyčių e, žingsnius. Reikia uh, E, galvoti apie palestiniečius, bet nepamiršti teisėtų saugumo klausimų, kurie aktualūs yra Izraeliui. Manau, kad e, mes tikrai deramai bandome išlaikyti dėmesį, e, sukurti situaciją, bet svarbiausias dalykas, ko reikia, yra politinės valios iš abiejų pusių. Toks klausimas yra svarbiausias pasiūlymas nėra visiškai naujas. E, Izraeliečiai, palestiniečiai e, teikia vienodus pasiūlymus. Reikia galvoti, kaip mums dirbti toliau ir paskui galiausiai svarbiausias dalykas viskas susėda į politinės valios dalykus. Reikia dėl to siekti išlaikyti vieningą tarptautinį frontą ir reikia akcentuoti tai, kad vienintelis sprendimas yra dviejų valstybių sprendimas ir kad nėra kitų e, alternatyvų. Jeigu kas nors kelia klausimą apie kokias nors kitas įtikinamas e, alternatyvas, tai uh, Ar mes norime demokratiško e, žydų Izraelio, ar norime valstybės e, palestiniečiams, kuri, kuri atitiktų jų siekius, jeigu klausimas yra taip, jis turi būti teigiamas, atsakant jie bus klausimus, ir tada mes galime judėti link abiejų valstybių sprendimo. E, veikia įvairios iniciatyvos. Aš šiek tiek minėjau kvartalą komiteto dalykus, bet manau, kad e, mes turėtume į visą regioną žiūrėti. Arabų taikos iniciatyva yra pateikta būtent e, ji atspindi paskatas abiems pusėms judėti link dviejų valstybių sprendimo. E, tas klausimas labai svarbus ir mes bandome dirbti, prisidėti ES veiksmais Jeigu pasiūlymas, iniciatyva kyla iš regiono, manau, kad tai gali būti kur kas e, svariau negu kitos tarptautinės bendruomenės pasiūlymai. Aš nuolat palaikau ryšius su egiptiečiais, e, Jordanijos atstovais, e, Saudo Arabijos atstovais, Arabo lyga. Labai svarbu dirbti toliau. Ir, svarbu matyti ir kitus iššūkius regione, nebūti susikoncentravusiems tik į tą klausimą ir pamiršti, kas vyksta kitur. Yra ir kitų labai rimtų problemų regione, bet pažanga Izraelio-Palestinos klausimų turėtų sumažinti radikalėjimo šaltinius regione. Dėl to, man atrodo, mes turėtume dirbti ir toliau ir šį klausimą kelti E, kalbėdami su visomis pusėmis. Yra ir daugiau iniciatyvų. Šiais metais buvo e, daug išsakyta e, iniciatyvų JAV, Rusija, Egiptas, prancūzų iniciatyva buvo paminėta, Pieras Vimontas apie ją pakalbės. Noriu pasakyti, kad ES nuo pradžios remia visiškai tą iniciatyvą. Ir vienas pasiekimas yra tai, kad iniciatyvas padėjo išlaikyti šį klausimą tarptautinėje darbo tvarkėje ir vėl siekti dviejų valstybių sprendimo. Dėl to, ką daro ES, ką galėtų padaryti, manau, kad svarbu išlaikyti dėmesį turimoms priemonėms, kad galėtume padėti uh, siekti pažango šio klausimu, papildomai prie kvarteto ir, aišku, visuomet kartu su mūsų tarptautiniais partneriais. Mes veikėme vietoje, galima sakyti, kad kiti tarptautiniai veikėjai neturi tokių priemonių kaip mes dėl institucijų stiprinimo, humanitarnės visamosios pagalbos, e, mokymo, e, siunčiant civilinės misijas taip pat išlaikant žalėje liniją žemėlapyje, kalbant apie tai, ką reiškia 67-ųjų e, siena ir dėl paskatų abiems pusėms e, speciali privilegijuota partnerystė, kuri yra numatyta, man atrodo, būtų labai geras pagrindas e, pradėti dirbti su abiem pusėmis ir e, įtvirtinti dviejų valstybių e, principą. Mes e, turime, aišku, dirbti su tarptautiniais partneriais labiau negu kada nors anksčiau ir galvoti, ką mes galime realiai padaryti, sukurdami papildomą vertę. Tiek, gerbiamas pirmininkė, aš norėjau pasakyti. Įtraukimas, man atrodo, tai yra pagrindinis žodis, įtraukti reikia visus, tarptautinė bendruomenė, naują JAV administraciją, dirbti reikia visiems kartu, kad tarptautinė bendruomenė išliktų vieninga, siektų įgyvendinti dviejų valstybių principą ir ES e, labai vaidina, svarbu vaidmenį. Dėkuoju, dabar žodį suteiksiu ambasadoriui Pierui Vimont. Prancūzija e, ruošia konferenciją šiuo klausimu, regiono klausimu. Galbūt jūs galėsite paaiškinti mums apie tai, kas įeina į tą kvarteto sprendimą ir kaip tai dera su Europos užsienio politika. Ir tai galbūt bus mums naudinga. Šiek tiek geriau suvokti situaciją. Thank you. Um, Thank you, Mr. Chairman. Um, <coughs> and thank you for... Ačiū, ačiū, pir... ačiū pirmininkė. Dėkoju, kad pakvietėte mane kartu su Fernando Gentilinį ir profesoriumi Ben Meir. Aš labai džiaugiuosi būdamas čia, tačiau nenoriu gaišinti per nelik daug jūsų laiko, nes Fernando labai išsamei viską papasakojo ir aš nenoriu kartotis. Aš e, Norėčiau paaiškinti, kokiagi yra ta Prancūzijos iniciatyva ir kokioje stadijoje ji yra. Iš tikrųjų, ji labai atitinka tai, ką sakė Fernando, o būtent poreikį atgaivinti ir suteikti naujo pagreičio dviejų valstybių sprendimui. Nes pasaraisiais metais visas taikos procesas e, buvo užstrigęs Ir anksčiau, prieš keletą metų, buvo savaime suprantama, kad visi palaiko dviejų valstybių sprendimą, dabar taip nebėra. Ir tai reikia suvokti. Norėčiau pabrėžti, koks skubus ir svarbus šis klausimas yra. Ir prie tų daugelio priežasčių, kurias išvardijo Fernando e, apie situaciją toje vietoje, tame regione ir apie ateinančiai naują JAF administraciją, norėčiau pridurti dar kelias, kurios, manau, svarbios taip pat ir kurios puikiai susišaukė su, su jūsų ryte svarstytų Sirijos klausimu. Kalbėdamiesi su savo pašnekovais iš to regiono, ar tai būtų vadovai, ar pilietinės visuomenės atstovai, politiniai lyderiai iš atskirų politinių uh, partijų pastebiu, kad niekas nebekalba apie taikos procesą Izraelio ir Palestinos konflikte. Tai nebėra svarbiausias prioritetas tiek žiniasklaidai, tiek lyderiams. Ką dabar kalbam apie Libiją, Jemeną, Siriją, apie susirūpinimą radikalizaciją. Tačiau beveik nieko nekalbama apie vidurio rytų taikos procesą. Ir būtent dėl šios situacijos Prancūzija nusprendė imtis šios iniciatyvos, kadangi mums susidarė įspūdis, jog tokia situacija yra labai pavojinga visiems, ne tik dviems konflikto pusėms, bet taip pat ir Europai bei tarptautiniai bendruomeniai. Be to, Dabartinė situacija status quo gali suklaidinti, gali susidaryti toks įspūdis, kad ši situacija gali tęstis be pernelik didelės destabilizacijos grėsmės. Tačiau man atrodo, kad realybėje situacija yra visiškai kitokia. Ir todėl Prancūzijos iniciatyva buvo skirta priminti visiems, kad jeigu nerimtai pasižiūrėsime į šį klausimą, gali atsitikti taip, kad ateinančiais metais kils labai daug problemų ir poreikių. Todėl ir ėmėmės šios iniciatyvos. Joje yra, jie turi du tikslus pagrindinius. Pirmiausia, sugražinti į tarptautinę darbo atvarkę dviejų valstybių sprendimą ir inicijuoti viešasias diskusijas šiuo klausimu ir, ir iniciatyvas taip pat. Ir antra, kadangi nenorime apsiribuoti tik tuo, norime sugražinti, nukreipti teisingą linkmę tą dviejų valstybių sprendimą. Nenorime pradėti naujo proceso, nes tų procesų ir taip jau yra pakankamai. Tačiau norime dirbti taip, kad dviejų valstybių sprendimas galėtų inkorporuoti įvairiausius esančius procesus, kvartetą, įvairių regiono šalių vykdomas iniciatyvas ir, ir kitus projektus, taip pat ad hoc ryšių komitetą, kuris rūpinasi ekonominiais klausimais. Ir visur, kur tik įmanoma pabrėžti, koks svarbus yra dviejų valstybių sprendimas ir, ir jį atgaivinti. Jūs galbūt jau skaitėte tam tikras ataskaitas ar nuomonių apklausas apie tas, tą dviejų valstybių sprendimą. Apklausos buvo atliktos tiek Izraelyje, tiek Palestinoje. Ir e, visur pateikiamas tas pats vertinimas. Iš vienos pusės e, didžioji dauguma pasisako už e, dviejų valstybių sprendimą. Du trečdaliai apklaustųjų atsakė, kad dviejų valstybių sprendimas jų galva yra vienintelė galima alternatyva. Ta pati dauguma ir toliau kartoja, kad šiandien šis sprendimas tapo nerealistiškas ir negali būti įgyvendinamas. Todėl e, atrodo vis labiau naivu kalbėti apie dviejų valstybių sprendimą kaip vienintelį sprendimą. Ir todėl egzistuoja tam tikras atotrukis tarp viltie, vilčių ir realybės. Ir, ir, ir tas atotrukis e, leidžia kilti įvairiausioms krizėms, e, nusivylimui ir panašiai. Todėl pagalvojame, kad galėtume imtis šios iniciatyvos ir sugražinti šį klausimą ir, ir priminti apie jį tarptautiniai darb, bendruomeniai. Kaipgi tai ketiname daryti? Mūsų iniciatyva, kalbant atvirai, skiriasi nuo anksčiau vykdytų iniciatyvų, kadangi jie nebus siekiama bet kokią kainą atgaivinti tiesioginės dėrybas ar dviejukus. Žinome, kad dabar tam laikas nėra tinkamas. Ir jeigu priverstume abi šalis susėsti prie dėrybų stalo, nieko gero nepasiektume. Manome, kad dabar reikėtų siekti ne išrasti dviratį, nes jau yra vykstantis procesai, yra daug idėjų ir principų ir todėl visiškai nėra būtina atkartoti to ar kartoti to, kas jau yra. Ne norime primesti e, to sprendimo bet kokią kainą, nes reikia atsižvelgti į realybę vietoje ir situacija abiejose pusėse. Žinome, kad JAV e, naujoji administracija greitai pradės darbą ir reikės laiko apsispręsti, kaip prisiderinti prie šios naujos situacijos. Taip pat suvokiame, kad kiti partneriai gali norėti dary, elgtis kitaip. Todėl nesieksime kaip nors primesti to sprendimo, bet sieksime kad visi sutartų ir pritartų tai pačiai idėjai, kad reikia e, vėl sugražinti dėmesį šiam klausimui. Trečiasis elementas yra susijęs su tuo, kad mes visiškai nenorime būti išskirtiniai. Jie visą laiką kartuojame, kad jeigu kiti turi gerų minčių ir nori įsitraukti šį procesą, tai jie yra labai laukiami. Ir mes jau pastebėjome nuo iniciatyvos pradžios, Kaip ir sakė Fernando, pastebėjome, kad Egiptas, Rusija, JAV administracija, ta, kuri baigė savo kadenciją, įsitraukė į šį procesą, jie taip pat pradėjo dėti pastangas, parengtas labai, geras kvarteto, labai gera kvarteto ataskaita, naudinga mums visiems ir net šiandieną mums čia šnekantis Palestinos pusė pateikė iniciatyvą mm, dėl jungtinių tautų saugumo rezoliucijos dėl uh, gyvenviečių. Taigi, mūsų iniciatyva jokių būdų neužkerta kelio kitiems imtis veiksmų. Aišku, šitas procesas turi būti labai gerai koordinuotas tarp mūsų visų, bet mums visiškai nebūtų jokių problemų, jeigu kiti partneriai bandytų prisijungti savo ruoštų. Kogi mes siekiame ir kogi mes tikimės, kaip žinia. Mes liep... Birželio mėnesį Paryžiuje surengėme susitikimą šios iniciatyvos rėmose, kuriame ieš, ir, ir, ir metų pabaigoje numatėme surenkti konferenciją, taigi data jos dar nėra numatyta, bet ji galėtų būti surenkta prieš prasidedant šventiniam laikotarpiui. Visada sudėtinga surasti tinkamą visiems datą, bet mes tengiamės. Ir manome, kad ši konferencija Mm, padės mums pasiekti trijų dalykų. Pirmiausia, e, stipraus politinio įsipareigojimo e, visų dalyvių siekti dviejų valstybių sprendimo ir e, taip pat tikimės apsibriežti principus, kuriais remtųsi tas sprendimas. Prin, tiek principus, tiek gairias, tiek įvairiausias nuorodas, kurios nuolat buvo pasitelkiamos nuo 1967 metų, ar tai būtų Junktinių tautų saugumo rezoliucija, kiti dokumentai, kvarteto, gairės ir kiti e, svarbus dokumentai, pavyzdžiui, kvietimas, kurį e, valstybės sekretorius Džeimsas Beketas nusiuntė Madrido konferenciją ir aš galėčiau minėti dar daug panašių dokumentų. Ir per tą konferenciją mes sieksime parengti solidų pagrindą, kuriuo remdamiesi galėtume dirbti toliau. Dar norėčiau pridurti, kad arabų taikos iniciatyva, kurią Fernando taip pat minėjo, šiandien yra atsidūrusi aklavietėje. Ir kyla klausimas, kaip ir čia galėtume padėti įkvėpti naujos gyvybės į, į šią iniciatyvą, nes ji taip pat yra labai svarbi. Ji e, paruoštų dirbą galimiems kompromisams, galimam savitarpio supratimui tarp, tiek tarp abiejų pusių, tiek tarp visų regiono veikėjų ir manome, kad reikia rasti būdą, kaip šito pasiekti, neprašant nei vienos pusės daryti naujų nuolaidų, nes jos nėra tam pasiruošusios. Bet vėlgi, bandysime surasti būdų, kaip ta Arabijų, Arabų taikos iniciatyva galėtų pradėti judėti pirmin. Kaip pamenate, ji buvo parengta 2002 metais ir nuo to laiko nieko ypatingo neįvyko. Kitas dalykas, kurio sieksime, bus apibriežti tinkamas sąlygas, e, kaip galima būtų praktiškai gyventinti konkrečius pasiūlymus, kaip sukurti tinkamą aplinką, kuri leistų, leistų įsibėgėti dviejų valstybių sprendimui. Taip pat reikės pagalvoti apie ekonominį vystimasi, kaip jo pasiekti su, su tarptautiniais partneriais, kaip tarptautinė bendruomenė galėtų padėti sukurti tą tinkamą ekonominę aplinką, kuri padėtų eiti pirmin. Taip pat turėtumėte prisiminti, kad jei kalbėsime apie Palestinos ekonominę situaciją, ji pamažu atsigauna, yra pastebimas augimas. Tai, tai yra tas augimas nėra pakankamas, taip pat yra didelis nedarbas ir valstybės deficitas to, todėl turime pagalvoti, kaip galėtume padėti Palestinos institucijoms konsoliduoti turimus gebėjimus tiek nacionalinėse sistemose, tiek e, jas koordinuoti ir sutelkti į norimus tikslus. Ir čia vėlgi mes e, glaudžiai bendradarbiaujame su Palestinos partneriais, kad jie pasijustų esą proceso dalimi. Taip pat svarbu atgavinti viešasias diskusijas tiek Izraelyje, tiek Palestinoje dėl tos priežasties, kurią minėjau anksčiau. Pilietinės visuomenės organizacijos abiejose pusėse prarado pasitikėjimą dviejų valstybių sprendimu, todėl reikia padėti joms atsigauti ir aktyviai prisidėti prie viešų diskusijų ir susigražinti pasitikėjimą ir tikėjimą. Trečiasis dalykas, trečiasis rezultatas, kurio tikimės iš šios konferencijos, yra susijęs su tinkamu testiniu darbu po tos konferencijos. Taigi tie, kas yra suinteresuoti taikos procesu, ar tai bus jungtinėse tautose, saugumo taryboje ar kvartete, Ar, ar tai būtų mūsų naujai partneriai, pavyzdžiui, naujoji JAV administracija, ar Rusija, ar kiti, kad pasiekti, kad jie taip pat įsitrauktų ir, ir perimtų paskui jau tą iniciatyvą iš Prancūzijos ir, ir ją įgyvendintų toliau, kad dviejų valstybių dar sprendimas sugrįžtų į mūsų tarptautinę darbo atvarkę. Gali atrodyti, gali atrodyti kad mūsų darbos rytis yra labai ribota, bet jeigu pas, pažiūrėtumėte į situaciją dabar vietoje, pamatytumėte, kad tai yra pagrindinis iššūkis, su kuriuo susidurėme dabar. Jeigu mums pavyktų, tuomet atsirastų viltis, kad žingsnis po žingsnio taikos procesas įgaus pagreitį. Ir dabar baigsiu kalbėti, pirmininkė. The floor is now Dėkuoju, dabar žodį suteiksime Ben Mairiui. Žodis jums. Ačiū pirmininkė. Man tikrai labai malonu būti kartu su ponia Džentelinė ir Vimonu šioje posėdžių salėje. Aš e, bent du kartus turėjau progą su jais e, susitikti ir man tikrai labai patiko su jais bendrauti ir e, iš tiesų galiu pritarti daugeliu išsakytų minčių šiandieną posėdėje. Bet aš norėčiau žengti žingsnį šiek tiek atgal ir pakalbėti apie dviejų valstybių principą. Kodėl mes apie jį šnekame? Tai yra, kodėl tai yra e, pagrystas sprendimas? Tai kyla iš vieno principo. Tai yra dviejų valstybių koegzistavimo. Taip sakant, nori jie to ar nenori, tas bendras valstybių egzistavimas geriausiamis ar blogiausiamis aplinkybėmis yra. Jeigu nėra dviejų valstybių uh, E, sprendimo, tai tuomet tas bendras buvimas yra nebeįmanomas ir Izraelis palieka savo okupaciją. Vadinasi, tos dvi valstybės privalo egzistuoti. Kito sprendimo nėra. Bet yra sunkumai. Turime paklausti savęs, kodėl praėjus 50 metų, nuo 67 metų, kodėl abi šalis nesurado sprendimo. Tai yra tiesiog toks paprastas primityvus klausimas. Ir aš norėčiau atsakyti į šitą klausimą dviejopai. Pirmiausia, tai yra dabartinė padėtis artimuosiuose rytuose. Man atrodo, kad bet kokios pastangos atnaujinti dėrybas šiandien bus nesėkmingos, kadangi mes privalome žvelgti į abiejų valstybių situaciją ir regioninę situaciją. Izraelio vyriausybė, mano supratimu, nenori dviejų valstybių sprendimo. Mes pažvelkime į vyriausybės sudėtį, nes ministrai labai aiškiai ir atvirai nori net e, atsisakyti tos dviejų valstybių sprendimo. E, vadinasi, nėra aiškaus įsipareigojimo palaikyti šį dviejų valstybių sprendimą. Antras dalykas, pažvelkime į Izraelio opoziciją. Nėra veikiančios Izraelio opozicijos, kuri galėtų sukurti alternatyvą dabartiniai vyriausybei dabar arba 19 metais, kuomet vyriausybė turėtų baigti savo darbą. Tai e, kadangi rinkėjai pastarojų metų vis labiau krypsta į centro dešinę. Tai tokia, toks sprendimas sunkiai įmanomas. Ir trečias mano pastebėjimas. Arabų valstybės. Dabar arabų valstybės, žinoma, norėtų, kad šis konfliktas baigtųsi, bet jos susijęms su savo problemomis, vidaus saugumo bėdomis. Pavyzdžiui, Saudo Arabija ar kitos valstybės turi nuolatinių ryšių su Izraeliu, nes jų manimo Izraelis yra tarsi avangardas saugojantis nuo Irano agresijos. Taigi tarsi nėra jokio poreikio spręsti tą Izraelio ir Palestinos konfliktą, tai nėra skubiausia problema, jinai atidama į šalį ir nėra to skubaus poreikio spartinti e, dėrybas, spręsti krizę. Dabar žvelgime į Palestinos vyriausybę ir čia dėja turime pripažinti, kad nėra stipraus lyderio, kuris galėtų išsireikalauti e, nuolaidų ir pasiekti sutarimą. Palestiniečiai lygiai taip pat pasidalina kaip ir Izraelis. Jie nėra vieningi ir nelabai turi požiūrį, kaip tą konfliktą spręsti. Todėl artimiausių metų, kažin ar sulauksime kokio nors e, rimtesnių žingsnių iš Palestinos vyriausybės. Ir paskutinis dalykas tai yra e, naujosios administracijos pozicija, turiuomenį JAV administraciją. Kai po keletos savaičių Trumpas e, bus inauguruotas prezidentu, tai nelabai aišku, kokią poziciją JAF administracija palaikys dėl šio konflikto, nes prezidentas Trumpas tikrai nesivels į tokią veiklą, kuris nematys galimybės sėkmiai. Tai kažin ar jisai pradės spręsti šią problemą, jeigu nematys vilties ją įspręsti. Vadinasi, tikriausiai jisai laikysis ankstesnio prezidento E, politikos. Mes turime nepamiršti, kad jeigu mes norime atgaivinti taikos procesą, tai mes turime užsitikrinti JAF paramą. Be JAF paramos tiesioginio įsitraukimo į procesą niekas nepajudės ir nejudės tą linkmę, kurią mes pagėdavome. Yra dar paskutinis dalykas, kuris yra pats svarbiausias mano supratimu ir apie ką buvo mažai kalbėta. Tai yra psichologinė Izraelio ir palestiniečių santykių dimenciją. Nesvarbu, ką mes e, apie juos e, kalbėtume, apie kokius e, taikos proceso žingsnius kalbėtume, yra tam tikros psichologinės kliūtis, kurios neleidžia abiejoms pusėms padaryti nuolaidų, jeigu tokių nuolaidų padaryti reikia. Kaip pakeisti šitą istorinį naratyvą, kaip modifikuoti religinį naratyvą, nes abiejų šalių gyventojai tam tikrą prasme yra indoktrinuoti nedaryti jokių nuoladų, nes visą laiką klausėsi tos pačios e, istorijos naratyvo, kad e, Izraelis yra, turi vieną amžinąją e, sostinė Jeruzalė ir kuri negali atitekti palestiniečiam. Palestinoje tuo tarpu kalbama apie e, teisę sugrįžti į savo gyvenamasias vietas. Tai yra tos kliūtis. Kitaip sakant, visuomenė yra um, tarsi apmokyta išplauti smegenis ir jeigu mes norime pakeisti situaciją, reikia pakeisti tą savimonę gyventojų suvokimą. Ir jeigu to nebus, Nepaisant visų mūsų pastangų, progreso nepasieksime. Todėl netgi jums pasiūlyčiau, kad prieš e, atnaujinant bet kokias dėrybas turėtume pasvarstyti, kaip galėtume e, pradėti susitaikymo procesą. Nes susitaikymas įsprendžia tris dalykus. Pirmiausia, e, sugražinamas pasitikėjimas, nes dabar pasitikėjimo tarp abiejų šalių nėra turime imtis kažkokių priemonių e, skirtų paprastiems gyventojams ir, kitaip sakant, turime švelninti tą priešiškumą tarp abiejų šalių. Kitas dalykas, turime kovoti su nesaugumo jausmu. Bet koks taikos procesas turėtų išspręsti problemą, kuri yra labai paprasta. Kaip izraeliečiai arba palestiniečiai galėtų jaustis saugiau nes nesaugumas abiejose šalyse yra būtent ta priežastis, dėl kurios nenori taikos procesas. Ir trečias dalykas - iliuzijos. Iliuzijos, kad e, kurios nuolat yra kultivuojamos, kad e, arba viena arba kita šalis gali turėti absoliučiai viską, gauti darybose viską. Ir rezultatas toks, kad nieks nenori atsisakyti savo reikalavimų. Mes turime e, aiškiai e, ištransliuoti žinę, kad abiejų valstybių e, sugyvenimas yra įmanomas. Ir tam tikslui būtinas susitaikymo procesas. Ir tam reikalingi trys dalykai. Gyventojams skirta veikla, informacija. Neturiu daug laiko, bet jeigu norėtumėte, aš galėčiau paskiau apie tai pakalbėti išsameu. Kitas dalykas tai yra tam tikri vyriausybių žingsniai sumažinti įtampą. Galima tikrai čia pateikti daug pavyzdžių apie abi šalis, bet kol kas nėra daroma jokių nuolaidų. Ir trečias dalykas tai yra tam tikras e, politinis fonas, kuris turėtų egzistuoti šiam e, taikos procesui kaip prielaida. Ir dėl to Paryžiaus iniciatyva, mano supratimu, gali būti geras politinis pagrindas, nes bet kokia iniciatyva, kuri, mm, kuriuose nebus visų arabų valstybių, bus pasmerkta nesėkmiai. Tai buvo sakyta, kad kvartetas yra sprendimo e, dalis, bet aš asmeniškai manau, kad jeigu norime pajudėti iš mirties taško, turime atgaivinti arabų taikos iniciatyvą. Ir Prancūzijos iniciatyva, ta prasme, gali prisidėti prie e, šio tikslo atgaivinimo. Taigi, apie Prancūzijos iniciatyvą aš ją tikrai palaikau, jinai svarbi, jinai turi įvykti. Klausimas tik tai toks, kada ir koksgi bus šios konferencijos turinys. Be jokios abejonės mano kolegos e, tikrai labai norėtų, kad konferencija vyktų per atimiausias 2-3 savaitės. Aš manau, kad tokio masto konferenciją surenkti prieš kalėdas, net nežinant, kokios pozicijos laikysis Bush, e, Trumpo administracija būtų neprotinga. Mums reikia daugiau laiko pasirenkti tokio masto įvykiui, nes aš tikrai e, jaučiu, kad Prancūzijos iniciatyva su ES parama gali būti sėkminga. Nes jeigu e, jinai e, sužlugs, bus labai sudėtinga grįžti atgal ir iš naujo bandyti išjėpti taikos kibirkšti. Taigi mes neturėtume praleisti tos progos. Dar kitas dalykas, kokiagi galėtų būti konferencijos darbo atvarkė. Mes turėtume dėmesį sutelkti į procesą. Ką padarysime per namiausius du metus. Aš jaučiu, kad Trumpo administracija, kažin ar bus pajėgi įspręsti Izraelio-Palestinos klausimą. Trumpas ir taip turi savo problemų, kurios yra gerokai jo manimų skubiau skubesnės, reikalingos skubesnio sprendimo ir Izraelio ir Palestinos konfliktas tikrai neiškils į pirmąjį planą. Jis bus nustumtas į pašalį ir štai kur atsiranda galimybė Prancūzijos iniciatyvai pasinaudoti tokiomis aplinkybėmis per maždaug artimiausius du metus vėl atgyvinti tą procesą ir sudaryti pagrindą e, toms rimtoms daryboms tarp abiejų šalių. Šiam e, regionui Dėl tos priežasties Prancūzijos iniciatyva yra labai svarbi, nes galima suvaidinti tą lyderio vaidmenį tose e, dėrybose. Taigi aš manau, kad Prancūzijos iniciatyva yra labai reikšminga. Tačiau nepamirškime, kad nepakanka konferencijos, reikia pasiruošimo, reikia pastangų užtikrinti, kad uz Izraelis prisidėtų prie arabų taikos iniciatyvos. Tai jau būtų rimtas žingsnis. Netanjahu jau prabilo, kad e, keli aspektai arabų taikos iniciatyvoje jam patinka. Galėtume patraukti ir Hamas prie arabų taikos iniciatyvos. Pritraukime Turkiją, kuri palaiko gerus santykius su Hamas ir um, įtikinkime juos, kad tai reikalinga prisidėti prie tos iniciatyvos. Taigi reikia pasiruošimo pastangų, nes kol Hamas ir kitos ekstremistų grupuotės pasisakys už tai, kad reikia Izraelį nušluoti nuo žemės paviršiaus, tai kažin ar bus įmanoma sėsti prie darybų stalo ir padaryti nuolaidų uh, Ypač Izraelis galės e, saik, prikišti, kad kaip aš galiu kalbėti su tuo, kuris nori mane žudyti. Taigi štai kiek daug reikia pasistengti tiek pačiai Prancūzijai, tiek Europos Sąjungai, kad būtų sudarytos sąlygos, par, pastatytas pagrindas, tas politinis pamatas, e, kurį taip pat palaikytų ir tarptautinė bendruomenė, arabų valstybės ir tokiu būdu įtrauktas Izraelis ir galiausiai Hamas. Tik tai tokiu atveju mes pajėgsime suvaldyti ir atgaivinti tą procesą. Tai yra dėrybų procesas. Ne, nežinoma, kiek tai užtruks. Nežinoma, kas nutiks per du metus. Aš galiu pasakyti, mano požiūris yra kategoriškas. Izraelis ir Palestina dėja nepasiruošia dėryboms ir kažin ar jie padarys kokiu nors nuolaidu, kad savo nuomonę pakeistų. Todėl mes turime svarstyti apie kitokį variantą. Kaip pasinaudoti Prancūzijos iniciatyvą, kaip sėkmingų instrumentų e, parengiančių pagrindą dėryboms. Tai yra puikiausia proga, turint omeny kokios dabar e, aplinkybės, kokios artimųjų rytų padėtis, suprantant, kad Izraelis nepasiruošęs e, daryti nuolaidų, tai štai Prancūzija ir ES gali iššokti į politinę sceną ir um, sujudinti vandenis. Ir kai ateis laikas, po 18 mėnesių, 2 metų, galbūt mes matysime, kad Izraelis arba Palestina šiek tiek pakeitė požiūrį ir pasirengė uh, išgirsti kitą mintį, kad dviejų valstybių sprendimas visai neblogas. Ir kad tai gali užtikrinti Izraeliui tą galutinį saugumą, o palestiniečiams e, svajonės įsipildymą sukurti e, taikę nepriklausomą valstybę. Tai nėra kažkokia išgalvota svajonė. Tai visiškai reali svajonė, tačiau mes turime turėti veiksmų planą, kaip procesą pastumėti į priekį, o ne svarstyti ir svajoti, kaip dabar abi pusės sės prie stalo ir pradės dėrėtis. Nepamirškime, kad Obamos administracija du kartus susimovė ir darybos nepavyko. Ir nepaisant to, kad administracija mm, svarstė, kas galėtų būti padaryta. Ir čia būtina keisti abiejų šalių gyventojų savimonę, supratimą, nuomonę, kad jie prisidėtų prie šio taikos proceso kaip partneriai ir kad procesas atneštų taiką abiejoms valstybėms. Ir aš tikiu, kad tai yra įmanoma, įmanoma, e, jeigu mes labai dėmesingai paruošime tam pamatą ir pagrindą. Ačiū. Dabar žodis ponė Kalnėti. Labai ačiū, pirminkė. Matau prieštaravimą tarp dviejų kalbėjusių ambasadorius Džentelinį ir profesoriaus. Ponas Džentelinį kalbėjo apie tai, kaip svarbu, kad jungtinės valstijos dalyvautų taikos procese. Kita vertus, Profesorius sakė, kad JAV nebuvimas tam tikrą laikotarpį, kol vyksta administraciniai ir politiniai pokyčiai, yra tarsi galimybė Europos Sąjungai suvaidinti lemiamą ar įtakingą vaidmenį. Aš asmeniškai, turėdama tą informaciją kaip ir visi, gana skeptiškai tai žiūriu. Ir norėčiau abiejų jūsų paklausti, kaip jūs įsivaizduojate, kokia bus trumpo politika atimuosiuose rytuose ir kas gali atsitikti su dviejų valstybių sprendimu. Ačiū. Ponas Parnio. Dėkuoju ponui Džentilinį, Vilmum ir Benmeir. Labai aktualus yra šis laikotarpis, nes e, yra likę ke, prieš keletą savaičių paskelbta bus Prancūzijos iniciatyva, taip pat ką, prieš keletą savaičių vyko JAV rinkimai. E, Ir dar norėčiau padėkoti ponui Brokui už tai, kad labai greitai su, ir palankiai sureagavo į mano pasiūlymą pasikeisti nuomonėmis šiuo klausimu. Man atrodo, kad šie paskutiniai metai bus labai svarbus. 17 metais bus minimos 70-osios metinės Belfur deklaracijos. Taip pat 17 e, metai bus simboliniai metai, kadangi e, jie tarsi pareikalaus e, labiau negu anksčiau konkrečių sprendimų, apie ką jūs kalbėjote per savo pasisakymą. Taip pat buvo kalbama apie prezidentą Trumpą ir jo politiką ir ponas Benmeir kalbėjo, kad galima paversti e, tam tikrą dėlsimą iš JAV pusės mūsų e, tam tikromis galimybėmis ir mes, europiečiai, galime parodyti savo atsakomybę ir galima sieti mūsų veiksmus su Prancūzijos iniciatyva. Dabar keturi klausimai. Pirmiausiai, e, Ar kalbėsime apie Palestiną, ar apie Izraelį, yra lyderių klausimas. Nei Netanjahu, nei Abbas nėra pasirenkę pasiekti susitarimą. Ir e, galima sakyti, kad dabar e, tie veikėjai, kurie yra valdžioje, nebebus aktualūs tada, kai bus pasirašytas taikos tarimas. Apie tai kalbėjo ponas Benmeir. ir Ir toliau kitas klausimas apie tokias iniciatyvas, kaip Prancūzijos iniciatyva, kurią gali paremti ES ir e, galvoti apie politinę lyderystę, kad būtų galima iš tikrųjų e, išjudinti iš mirties taško politinį procesą. Ir toliau Kitas klausimas. Šiandien atrodo dviejų valstybių sprendimas yra ambicingas politinis sprendimas, bet matome, kokia yra e, realybė vietoje, nes vyksta kolonizavimas tam tikrų teritorijų ir e, galimybė, kad atsiras Palestinos valstybė, kasdien vis menkesnė. Ir kyla klausimas šiame kontekste, kaip ES galėtų ką nors pakeisti. Pirmiausia, ką gali padaryti, kokias priemonės pritaikyti, kad būtų galima neutralizuoti visus veiksnius, kurie trukdo dviejų valstybių sprendimui. Pavyzdžiui, toks klausimas kaip žymėjimas e, gaminių E, kurie pagaminti okupuotose teritorijose, prisiminkime, kad pernai komisija patvirtino gairias dėl to. Ir e, kitas dalykas, Prancūzijoje vykstanti konferencija, e, darbo tvarkė numatyti klausimai, kaip buvo pasakyta, bus labai svarbus. Ir e, kitas e, klausimas yra, ar atvyks Izraelis ar ne, nes ponas Betanjahu jau yra spaudžiamas kitų savo kabineto narių nevykti. Ir e, daug kas bus siejama su tuo, ar atvyks e, ponas Netanjahu ar ne. Ir e, buvo pasakyta, kad e, labai daug kas yra siejama su Arabų taikos iniciatyva 2002 metų. Reikia siekti sutelkti visus prie darybų stalo ir man atrodo, kad reikėtų aktualizuoti, atnaujinti tą iniciatyvą, kad ji būtų sutvirtinta. Reikėtų būtent ją padaryti aktualesnę Ir mes e, turėtume siekti, kad tiek arabų valstybės, tiek Izraelis e, priimtų tą arabų taikos iniciatyvą. Ir mes turime ieškoti bendros e, sistemos. Ir e, taip pat siekti, kad radikalesnės nuomonės nenugalėtų, e, ar tai būtų Palestinos ar Izraelio pusėje. Dabar ponas Jurekas. Dėkuoju. Dėkuoju. Mes turėtume visą laiką svarstyti apie taiką. Šita situacija jau nusistovėjo ir yra įsigalėjusi, todėl negaliu laikyti jos palankę. Aplinkybės taip pat nepalankios ir Izraelio e, pusiai nepalai, nepalankios ir arabų musulmonams. Galima sakyti, kad e, tos aplinkybės net yra grėsmingos ir kelia pavojų arabų krikščionims. Todėl e, taikos procesas turėtų sudaryti sąlygas. Nuo sąlygų turėtų būti pradėta. Ir atrodo, kad šiandieną einame visai priešingą kryptimį. Turime nepamiršti, kad taika reiškia įtikinti tiek palestiniečius, tiek arabus, e, tiek izraeliečius, kad jie yra patikimi partneriai. Tuo tarpu matome, kad ministras tai vieną tai kitą dieną e, daro tokius griežtus pareiškimus. Žiūrėkime, kas vyksta gazos ruožė. E, gazos ruožas buvo teigiama, yra politinis darinys, kuris valdomas vyriausybės, kuri pažydžia tarptautinę teisę, kuri yra autoritarinė vyriausybė ir net kelia grėsmę mažumoms. O jau nekalbant apie šalies visuomenę. Įsivaizduokime, kokios yra aplinkybės ir kaip dabar Palestinos vyriausybė galėtų nepriklausomai veikti, jinai tiesiog sužlugtų nuo pat e, pirmosios savo veikimo dienos. Aš tikrai nenorėčiau pasisakyti prieš e, dėrybas. Mes turėtume žengti žingsnius ir turime įtikinti abi pusės, kad e, jos, tos šalis turėtų pirmiausia dirbti su savo E, gyventojais, su jų sąmonė. Jos turėtų būti patikimos. Izraelis ir Palestina turėtų užsitarnauti pasitikėjimą ir pagaliau pačios vis, visuomenės pritarimą. Šios problemos sprendimas tarptautinėje arenoje reiškia, kad abi šalis turėtų tapti partneriais, bet kol kas taip nėra. Taika šventojoje žemėje turėtų būti pasiekta susitarimu, kuris turėtų būti pasiektas šventoje žemėje. Ir tai nėra vien tik tai tartutinis sprendimas. Nereikia problemos ištemti į tos tarptautinius vandenis ir ieškoti sprendimo tenai. Dėkui. Uh, thank you. And now, uh, Madam Vautmans, floor is yours. Dabar ponia Vautman. Dėkuoju, gerbiamą pirmininkę. Dėkoju mūsų puikiems svečiams už pasisakymus šiandieną. Ne vien geras naujienas dėja išgirdome, bet bent jau pamatėme pozityvę ateities viziją. Noriu pateikti Jums keletą labai konkrečių klausimų. Pareitą savaitę Strasbūrė su vyriausiai įgaliotinė ponė Mogerinį kalbėjome šio klausimu ir galėjome pateikti klausimus ir aš šiandieną noriu juos pakartoti. Pirmiausia, negirdėjau, kad kas nors ką nors pasakytų apie tai, ką daryti su projektais, kuriuos finansavo ES ir, pavyzdžiui, yra sugriauta tam tikrų objektų finansuotų. Aš keletą kartų kėliau jau šį klausimą. Tai yra infrastruktūros e, objektai, kurie sugriauti ir mes turime su signalą e, Izraeliui, kad e, reikia sumokėti e, kompensuoti tas lėšas, kurios buvo numatytos statybai. Kitas dalykas yra daug taikos iniciatyvų, vyksta dėrybų, tačiau labai sunku yra pastebėti pažangą. Jeigu taip iš tikrųjų yra, ar būtų prasminga, kad Europos Sąjunga galbūt numatytų poniai Mogerinį tam tikrą vaidmenį, kad būtų sutelkti ištekliai suvienyti ir tokiu būdu būtų galima galbūt numatyti tam tikrą e, datą, nes viskas trunka labai ilgai ir tikrai, kada šiais metais mes kalbame apie šias problemas. Ponas Agi Georgijų. Dėkui, pirmininkė. Aš galvoju, kad mes čia kalbame apie literatūrą, nes niekas neturi jokių svertų, ką nors realiai padaryti. Niekur. Aš norėčiau pasveikinti Prancūzijos atstovą, pristačiusi Prancūzijos iniciatyvą, bet taip pat pritariu ir profesoriui, kuris sakė, kad pernelyg skubame ir galbūt reikėtų šiek tiek atidėti tam tikrus veiksmus. Ar kas nors galėtų būti pakankamai drasus ir pasakyti, kad Izraelis nenori jokio sprendimo. Ypač dabar po to, kai išrinktas naujas JAV prezidentas. E, jaučiasi tas laisviau Izraelis e, žengdamas ten, kur nori. Namai yra greunami, tūkstančiai palestiniečių išvaromi iš namų. Neseniai daugiau negu pusantro tūkstančio žmonių neteko pastogės. Naujos gyvenvietės statomos. Ten, kur anksčiau gyveno palestiniečiai, Net ir tie pastatai, kurie pastatyti už S, pinigus yra sugriauti. Ir vietoj jų atsiranda izraeliečių gyvenvietės. Mano klausimas būtų toks. Atrodo, kad planetoje nėra jokių galių o kai kurios galios ar vyriausybės e, tarsi remia Izraelį jau daugybę metų. Profesorius jau kai ką pasakė ir aš tuoj pat baigsiu. Jis minėjo Turkiją, kuri galbūt gali, m, turi tam tikros įtakos Hamas, kuri gali pasakyti, kaip elgtis. Ar jūs nematote, kad net ir Turkija tuoj ta taps Hamas e, valstybė, tai kaip galima tikėtis, kad ji e, gali deramai patarti, gerai patarti Hamas. Ir Hamas e, siekia sugriauti Izraelį. Nėra sprendimo. Bet įsiklausykite, tai aš sutinku su jumis. Hamas apie tai kalba. Bet Izraelis būtent tą daro palestiniečių atžvilgių. Jie siekia sugriauti, sužlugdyti palestiniečius. Ir dar. Niekados nepasieksime sprendimo. Pasižiūrėkite išpolius prieš porą metų Izraelio prieš Gazą. Daugiau negu 3000 žmonių buvo nužudyta per du mėnesius. Reikia nepamiršti, kad per tą patį laikotarpį Palestinos moteris pagimdė tiek pat kūdikių. Ačiū. Dabar ponė Durom. Merci, euh, Madame la Présidente. Merci. Ačiū pirmininkė, ačiū už įdomius paaiškinimus, kurie antra vertus ir nuvylė, kadangi ES nesimato, ką turėtų daryti. Girdžiu geopolitinių analizių, kalbama apie įvairiausias priežastis, jos labai puikiai išdėstomos. Papasakome, kokia yra padėtis Tačiau aš norėčiau pakalbėti Europos Sąjungos galę įtakoti kai kurios procesus. Girdėjome, kad reikia gerinti taikos procesą, jį atnaujinti man susidaro įspūdis ir gal aš klystu, džiaugsiuosi, jeigu taip yra, kad e, vienas iš ES partnerių, tai yra Izraelio vyriausybė, menkai besidomi ES patarimais įvairiais klausimais. Ir čia turiu omenyje kolonijų padėtį ir iš tų teritorijų eksportuojamus produktus. Buvo minėti 2012, bet 2015 metais buvo priminta, kad iš kolonijų, Izraelio kolonijų um, eksportuojami produktai neturėtų patekti ES rinką, jeigu jie nėra atitinkamai paženklinami. ES primena, kad iš kolonijų uh, eksportuojami produktai neturėtų būti pripažinti kaip įprasti e, produktai pagal e, bendradar, prekybos bendradarbiavimo sutartį. Tai, ponė Džentilinė, aš noriu Jums priminti, kad Europos komisija yra sutarčių sergėtoja. Aš tikrai nekvestionuoju jūsų įsitraukimo į dėrybas. Puikiai suprantu, kaip jūs tenkitės, bet aš noriu kalbėti apie dabartinę padėtį. Ar Europos Sąjunga nuo 2012 metų užtikrino, kad prekės būtų atitinkamai ženklinamos. Ar buvo imtasi priemonių, jeigu taip, kokių? Žinau, kad Prancūzijoje E, dar pardavinėjimas vynas, e, kurio etiketėse pažymėta, kad jisai yra iš judėjos, Samarijos regiono. Jūs puikiai žinote, kad dabar Palestinoje e, greunamos kai kurios mokyklos, vaikų žaidimo aikštelės ir tai toliau tebe vyklo Izraelio vyriausybę. Ar ES bent mėgino susigražinti pinigus už tai, kad jinai pati praktiškai finansavo tos veiksmus, kuriuos atliko Izraelis, nes ES pagal e, įvairius priekybinius susitarimus Izraeliui teikia finansavimą ir ar nepasidomėjome, kaip išleidžiami tie pinigai. Ir Vimo, noriu užduoti klausimą. Laurent Fabius, užsienio e, reikalų ministras e, Prancūzijoje, nurodė, kad e, Palestinos valstybės pripažinimas turėtų būti tiesiogiai susijęs su Izraelio dalyvavimu taikos dėrybose. Bet jeigu Izraelis nesėstų prie dėrybų stalo, tai ar Tokiu atveju Prancūzijos vyriausybė e, dar e, nepaneigs e, užsienio reikalų ministro išsakytos nuomonės. Adaktuson. Dabar ponas Adaktuson. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pateikti du klausimus. Bandysiu kalbėti trumpai. Pirmasis klausimas yra skirtas ponui Vimu. Remiantis Palestinos viešosios nuomonės centro duomenimis, tik 33 procentai palestiniečių remia savo vyriausybės poziciją kuri palaiko Prancūzijos iniciatyvą. 35 procentai mano, kad ta iniciatyva atliepia palestiniečių reikalavimus. Atsižvelgiant į tą nepakankamą paramą išreikštą abiejų pusių, uh, Kaip galėtumėte toliau įgyveninti tą iniciatyvą? Kitas klausimas skirtas ponui Gentilinį. Prezidentas Mahmudas Abbasas nekarta atsisakė atnaujinti dvišalės taikos dėrybas su Izraeliu. Nors Izraelio ministras pirmininkas jį kvietė, ragino pradėti dėrybas be jokių iš ankstinių sąlygų. Ponas Netanjahu taip pat išreiškė savo norą atvykti į Ramalą ir kalbėti Palestinos parlamente. Taip pat paragino poną Abasą e, kreiptis į Izraelio parlamentą. Taigi, kaip ES ir komisija, kaip didžiausia donorė teikianti paramą Palestinos e, institucijoms e, galėtų paskatinti, paskubinti tas taikos dėrybas. Dėkoju. O dabar žodį suteiksiu ponui Freund. Dėkoju, pirmininkė. Praėjusį vakarą dalyvavau puikioje vakarienėje kartu su e, jaunaisiais Palestinos ir Izraelio lyderiais. Ir akivaizdu, kad nors jie sėdė toje pačioje patalpoje, juos skiria vandenynai. Ir todėl manau, kad labai svarbu atnaujinti tą pasitikėjimą ir tą sutaikinimą. Tai yra svarbiausia, svarbiausia problema dabar, kaip sakė kolega Benmeir. Taip pat norėčiau paklausti apie du Amerikos prezidentus. Tiksliau, vienas iš jų buvo prezidentas Jimis Carteris. Ir jis New York Times mm, laikrašyje paprašė Barackos Obamos e, administracijos pripažinti Palestiną, kaip kad yra padarę daug kitų šalių. Ir man įdomu būtų sužinoti, ar Alanas, ar kiti galbūt galėtų pakomentuoti šią situaciją ir ar jų manimų tai būtų įmanoma per ateinančias keletas, kelias savaitės, kol neperims valdžios Donaldas Trumpas. Ir aš, aš visiškai sutinku su jumis, kad aišku, mes nieko nežinome apie Donaldą Trumpą ir nežinome, kokią vidurio rytų politiką jisai įgyvendins. Tačiau jis pasakė, kad Izraelio gyventojai yra nuostabų žmonės, aš su jais visais susitikau ir kad tai yra puikia šalis, o, o daugiau nieko nežinome ir negalime nuspėti iš jo pasisakymų. Tačiau jis, duodamas interviu New York Times leidiniui, pasakė, kad e, Jared Kushner, jo busimasis žentas, yra puikus žmogus ir bus dar puikesnis žmogus, jeigu uh, siektų taikos rytuose ir aš nežinau, ar tai yra dar viena keista Trumpo idėja, ar jie yra kaip nors pagrista, ar tiesiog tai žodžiai. Dėkuoju. Dėkuoju, o dabar žodis ponui Ivan Ordenui. Ačiū, ponė pirmininkė. Vienas iš kalbėtojų anksčiau minėjo tai, kad JAV trūksta dabar iniciatyvos, nes keičiasi administracijos, bet kitur taip pat yra panašios problemos. Prancūzijoje dabar visi rūpinasi tik tai būsimais prezidento rinkimais ir taip pat e, administracijos skaita, taigi nesu tikras, ar Prancūzija sugebės išlaikyti pakankamą dėmesį šiam klausimui turime savęs paklausti, ar norime ir toliau bandyti e, vykdyti kažkokią beprasme veiklą, ar norime realiai padėti. Ir kai kurie kolegos sakė, kad reikia taikos, bet aš neįsivaizduoju kitos šalies, kuri norėtų taikos labiau nei Izraelis. Izraelis nori taikos, saugumo ir laisvės. Netanjahu įsipare... taip pat įsipareigojęs ir pasišventęs dviejų valstybių sprendimui. Nepamirškime to. Izraelis pasitraukė iš gazos ir dabar ši teritorija atiteko teroristų organizacijoms. Taigi e, gazos žmonės jokios laisvės neturi ir yra regul... E, kontroliuojami Hamas. Atsižvelgiant į tai, kad Izraelio tauta nuo pat jos įkūrimo prieš 69 metus e, visą laiką patyrė nuolatinį puolimą. Tai labai maža ir pažeidžiama šalis. Prisiminkime tai. Europos Sąjungos vaidmuo. Na, Europos Sąjunga visais būdais stengiasi pasirodyti esanti svarbi pasaulio neveikėja, bet man atrodo, Ir aš dabar prisimenu tai, ką sakė mano kolega. ES turėtų pasinaudoti visais turimais svertais, kad paragintų palestiniečius pasijudinti. Mes juk didžiausią finansinę paramą teikiame Palestinai, o ką gauname atgal? Kokius politinius svertus turime jiems? Jokių Jokios pažangos nebuvo padaryta. Reikia situaciją pakeisti, reikia juos sugražinti prie darybų stalo. Ir man atrodo, kad ES geriau turėtų pagalvoti ne apie kažkokius didžius gestus, žestus, bet apie mažus praktinius žingsnius, kaip pagerinti, pavyzdžiui, sienos pereimą tarp vakarų kranto ir gazos teritorijų. Tai daro Izraelis ir Palestinos savivalda ir čia Europos pagalba būtų labai naudinga. Europos pagalba labai pasitarnautų gyveninant daugelį praktinių projektų, užuot e, skatinant, užuot skatinus kažkokius nepagrystus lūkesčius. Dėl pripažinimo žinome, kad vienintelis kelias į sprendimą yra dvišalės dėrybos tarp Palestinos ir Izraelio. Ir mes turime padaryti viską, kas mūsų galioje, kad palengvintume šį procesą, o ne jį dar nutolintume. Dėkoju, dėkoju. O dabar žodis ponui Vaigel. Dėkoju. Bijau, kad po šių diskusijų kalbėtojams turbūt kalbėtojai suprato, kodėl ES taikos procese vidurio rytuose negali suvaidinti jokio vaidmens mūsų pozicijos. skiriasi tiesiog geometriškai, radikaliai. Mes kalbame atskiromis kalbomis. Čia turime kalbėti ne apie Izraelio pripažinimą ir garantijas ir įsitikinimą, kad Izraelis turi teisę egzistuoti, kad jos sienos turi būti apsaugotos ir kad reikia smerkti visus. Reikia smerkti visus, kas sako, jog reikia sunaikinti tą valstybę. Dėl to nekyla jokių abejonių. Taigi, mes turime aptarti ką galėtume padaryti, kad tą taip vadinamą taikos procesą pastumėtume realiai į priekį, nes dabar nėra nei, proc, nei taikos, nei proceso. Taigi pabandysiu pateikti keletą klausimų. Įdomu, kad mes kalbame apie Izraelio ir Palestinos santykius ir apie tai, kad dviejų valstybių sprendimas tampa fatą morganą ir kiekvieną dieną vis labiau. Bet nekalba, nekalbame apie priemonės, kurios yra realios ir prieinamos, kurių pagalba Europa galėtų suvaidinti realų vaidmenį. Kaip profesorius minėjo, Visų pirma yra ta Prancūzijos iniciatyva, yra Arabų taikos iniciatyva ir yra tarptautinė teisė. Ir ta tarptautinė teisė ir tarptautinė humanitarinė teisė yra numačiusi tam tikrų priemonių, instrumentų. Jei laikysime tarptautinės teisės, tuomet taps labai Akivaizdu, kad Izraelis yra ne tik demokratinė to regiono šalis, bet tai yra šalis, kur demokratinės taisyklės yra rimtai pažeidinėjamos. Nuo pagrindinių kitų žmonių teisių, čia turiu omenyje palestiniečius, nuo 800 įkalintų vaikų iki 5 tūkstančių ir daugiau sulaikytųjų, kurie yra, ką, kurie yra laikomi visiškai neprimtinomis administracinio sulaikymo sąlygomis. Parlamentarai atsiduria kalėjime ir taip toliau. Taigi, kalbėkime aiškiai. Galime būti Izraelio draugais, bet taip pat galime kelti ir šiuos klausimus nes kitaip jokio pokyčio mes nepasieksime. Šiandieną mane informavo ir aš noriu su jumis pasidalinti tą informaciją. Poniai Mogirinė adresuotame laiške nevyriausybinio organizacijų grupė bando atkreipti jūsų visų dėmesį, kad praėjusių metų, metų gegužės mėnesį e, teisės mokymų projektas buvo pradėtas. Ir tą projektą rėmė taip pat e, ir Europos Sąjunga, skirdama jam finansavimą. Tas projektas buvo skirtas apklausos metodų įvairiose šalise harmonizavimui, atsižvelgiant į tarptautinio nusikalstamumo iššūkius. Tame projekte dalyvavo taip pat Izraelio institutas, universitetas, Portugalijos, Belgijos, Ispanijos pareigūnai, Izraelio pareigūnai. Ir pats projektas viską paaiškina, kadangi apklausos metodai Izraelyje yra žinomi, o palestiniečiai apie tai labai puikiai žino. Kaipgi galime bendradarbiauti tokiuose projektuose? Kaip galime apsimesti, kad viskas yra normalu? Dėkoju toliau ponas Lopes. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju iš tikrųjų tas procesas vis labiau tampa išaldytas, apie jį nebekalbama. Valstybių vadovai visiškai nepasiruošia ieškoti sprendimo. Nuo 2006 metų jokių pokyčių nebuvo. Taigi, buvo tam tikra valstybės sekretoriaus kėri iniciatyva, bet be realių rezultatų. Aš noriu jūsų kai ko paklausti. Pirmiausia, kaip mes galėtume įtikinti visus sugrįžti prie dėrybų stalo? Vienos nori dišalių darybų, kitos nori daugia šalių darybų, vienos e, nori iš anksnių parametrų, pavyzdžiui, palestiniečiai sienų ir panašiai, o izraeliečiai sako, kad neturi iš anksnių sąlygų būti numatyta darybose ir kaip mes galime išspręsti e, tą situaciją, kai visi atsidūrė tai tarsi ties sieną pastaraisiais metais. Ir Europos E, Sąjungą matėme, kad net ir parlamente skirtingos nuomonės vyrauja. Tai kaip galima rasti sprendimą? Mes turime taip priemonių rinką Izraeliui, taip pat e, lėšos, kurios skiriamos Palestinos valdžiai, bet kaip mes užtikriname savo įtaką. Trečias dalykas - dviejų valstybių sprendimas. E, Dėl praktinių e, priežasčių teritorijoje tai gali būti neįmanoma, jeigu Palestinos e, e, teritorija suskaidyta yra okupuotos teritorijos nederlingos žemės ir kaip išspręsti tas problemas galiausiai. Ar yra kokiu nors požymiu, kad patys Palestinos valstybė, savivaldos e, atstovai kaip nors artėja, artina savo pozicijas, bet to mes negalėsime niekaip užtikrinti jokių teigiamų poslinkių. Ponas Preda, dėkuoju, ponė pirmininkė, jau praėjusią savaitę plenarinėje sesijoje apie šį klausimą buvo kalbama. Uh, Mūsų frakcija beje pasiūlė e, aptarti šį klausimą užsienio reikalų komitete ir mane liūdina tai, kad kai kurie kolegos e, visiškai nepalaiko tiesioginių dėrybų idėjos. man atrodo, reikia siekti šios, e, šių dėrybų, kitaip mes tiesiog įsivelsime į diskusijas, kurios stigmatizuos to regiono veikėjus. Dėkoju Kristianui, o dabar norėčiau paprašyti visų trijų kalbėtojų, pranešėjų atsakyti į klausimus ir pastabas. Siūlau kiekvienam kalbėti po 5-7 minutės. Aš seksiu laiką ir norėčiau pradėti atgalinę tvarką. Ir pirmiausia, žodį suteiksiu daktarui Ben Meiriui, o paskui ponui Vimon žodį suteiksiu ir galiausiai ponui Džemlinį. So much. um... Labai ačiū. Buvo pateiktas klausimas, ar galima numatyti tai, ką darys prezidentas Trumpas. Man atrodo, kad mes neturėtume dabar pradėti spėlioti dėl Izraelio, Izraelio-Palestinės konflikto. Aš manau, galime e, bandyti teikti, kad prezidentas Trumpas ir toliau rems Izraelio valstybę. Aš grindžiu šį teiginį savo žiniomis. Jis taip tiki ir toliau dviejų valstybių sprendimu, tačiau kol kas nėra jokio veiksmų plano ar strategijos naujojoje administracijoje, kuri šį procesą paverstų projektų ir Galiu pasakyti, kad JAV yra nepaprastai svarbios, kitaip tariant, jos yra e, būtinas elementas sprendžiant Izraelio-Palestinos konfliktą, bet aš ką norėjau pasakyti, dabar JAV neįsitrauks veiksmingai ir dėl to atsiranda ES galimybė parengti dirbą nepakeisti jungtinių valstybių, bet parengti dirbą, kad po metų ar dviejų dvi pusės būtų labiau pasirengusios pradėti klausyti ir pagalvoti, kokias reikia daryti nuolaidas ir kad galbūt jos tada galės tas nuolaidas padaryti. Antras dalykas, mes turėtume daryti skirtumą tarp Izraelio kaip šalies ir vyriausybės Aš visiškai sutinku su ponu Vimont. Matome e, daugybę nuomonės apklausų tiek Izraelėje, tiek e, Palestinoje ir matome, kad dauguma žmonių remia dviejų valstybių sprendimą, bet problema kyla dėl vyriausybės. Ir aš e, e noriu, kad kažkas turėtų drąsos pasakyti, kad aš manau, kad dabartinė E, valdžia, nei Izraelio, nei Palestinos nepasirengus daryti nuolaidų. Ir jeigu Netanjahu, pavyzdžiui, padarytų ką nors panašaus, tai žlugtų vyriausybė kitą dieną, nes jo koalicijos nariai atvirai ragina prijungti. E, vakarų krantą. Hamas e, taip pat nenori dalyvauti vakarų e, taikos procese. Ir vienas dalykas, ką sako viešai Hamas apie norą sunaikinti Izraelį, bet e, reikia, kad Hamas ieškotų formulės, kaip bendrai gyventi su Izraeliu ir reikia E, galvoti apie tokias šalis kaip Turkija, Katara ir kitas, kurios galėtų pradėti kalbėti su Hamas, kad jis suvoktų pagaliau, kokia yra realybė. Ir Arabų taikos iniciatyva gali tą užtikrinti. Žinau, kad e, galima diskutuoti, apie tai jau daug kas buvo pasakyta, tačiau principas yra toks ir tie, kurie e, bendrauja, reikia bendrauti su Hamasus, Kataru ir Turkija. Tiksliau, aš kalbėjau su tai žmonėmis, kurie bendravo ir aš už tai žinau, kad tai yra įmanoma. Mes taip pat galime skaičiuoti, ką padarė per ilgus metus tiek izraeliečiai, tiek palestiniečiai ir niekas turbūt nenorės pasiūlyti šiandieną, kad Izraelis yra visiškai nekaltas, e, kaip kad ir e, palestiniečiai. Abi uh, E, pusės padarė baisių klaidų per pastarusius 50 metų ir toliau tą daro. Mes e, dabar negalime kalbėti apie tai, kas labiau kaltas. Vienas dalykas, aišku, okupacija netvari, ji turi būti nutraukta. Ir kaip tą padaryti? Mes turime įvertinti visus elementus, kuriuos reikia aptarti, iš anksto tą reikia padaryti. Ir mes e, suprantame, kad tai sudėtingai viską reikia labai pasverti. Prancūzijos iniciatyva, dalyvavimas. Aš nemanau, kad kokia nors tarptautinė konferencija, e, kurio nebūtų Izraelio ar Palestinos atstovų, būtų e, naudinga. Galbūt galima skirti tam laiko, bet uh, nebus deramų rezultatų. Būtina, kad dalyvautų Izraelio ir Palestinos vadovybė. Bet Netanjahu neatvyks, jeigu galvos, kad jis bus labai spaudžiamas. Jam pasakyti reikia, kad konferencija bus naujo proceso e, pradžia. Aš minėjau tą procesą, tai yra susitikti taikymo procesas. Nereikia tikėtis kažkokių nuolaidų per tą konferenciją, bet kad reikia, kad jie atvyktų ir suvoktų, kad tai yra susitaikymo proceso pradžia, kad abi tautos šiek tiek suartėtų, kad sumažėtų nesaugumo, nepasitikėjimo, iliuzijų e, abiejose pusėse. Dėl to jų dalyvavimas yra būtinas. Ir be jų tikrai konferencija net neš norimų rezultatų. Dėl Obamos, tiksliau prezidento Katerio kreipimasis į Obamą, kad jis pripažintų Palestiną prieš e, baigdamas eiti savo pareigas. Man atrodo, kad tai yra netinkamas prašymas, vargu ar tai galėtų ką nors pakeisti vietoje. Tai tik tai e, ekstremistus tarp izraeliečių su stiprintų ir gyvenimo mechanizmo nebūtų, Vizelis su tuo nesutiks ir prezidentas Trumpas vėliau gali pasakyti, kad jis to nedarytų. Ir e, sakyti, kad jis dabar turėtų tą padaryti ir kad tai turėtų kokį nors ilgalaikį poveikį yra iliuzija. Ir prezidentas Kateris tikrai čia suklydo. Aš nemanau, kad Prancūzijos Europos Sąjungos pastangos E, bus bergščios. Nebegalima, kad padėtis tokia, kokia yra santykiuose su, tarp Izraelio ir Palestinos testus. Reikia kažkaip kompensuoti e, naujus faktus atsirandančius vietoje. Tai e, paskui gali tapti neatgre, neatgręžiamą procesu, kuris nebeleistų siekti taikos, mums reikia pradėti susitaikymo procesą, kad būtų susta, pristabdyti tie faktai atsirandantis vietoje. Tokiu būdu bus galima galvoti apie sustarimą ir dviejų valstybių sprendimą. Viskas? Tai tuo ir apsiribosiu. Dėkuoju daktarui Menmeiriui, dabar steiksiu žodį ponui Grimont. Pabandysiu neviršyti man skirto laiko. Man buvo užduoti klausimai apie konferenciją. Ir ar joje dalyvaus Izraelio vyriausybė. Kol kas jie savo dalyvavimo nepatvirtino. Jie e, neprieštarauja mūsų iniciatyvai, bet kai kalba pradėjo suktis apie jau tikrai vyksiančią konferenciją, jie pasakė, kad joje nedalyvaus. Taip, kągi mes konstatuojame, kad padėtis yra tokia ir mes bandysime konferencijos neatšaukti ir išvengti to, ką minėjo profesorius Benmairis. Tai yra tiesiog konferencija be pagrindinių dviejų šalių arba Tai yra konferencija su tomis šalimis, kurios nepasiruošusios kalbėtis tarp, tarpusavyje. Kaip teisingai pastebėjo profesorius, tai konferencija nebus mėginimas paspausti vieną arba kitą pusę ir sukelti kažkokią kontroversiją. Mes mėginsime tiesiog atgaivinti tos principus, kuriais rėmėsi taikos procesas. Ir tiesiog nėra reikalo su priminti tų pačių principų toms šalims, kurios yra nusigręžusios viena nuo kitos ir mano, kad e, tas sprendimas yra nereikalingas. Kitas man buvo užduotas klausimas, tai yra palestiniečių parama. Čia galiu tvirčiau pasakyti, kad jeigu yra bent jau vienas tarptautinės bendruomenės veikėjas, kuris pritarė mūsų konferencijai, tai buvo, aišku, pirmiausia Palestinos vyriausybė. Mes, e, jie aiškiai išsakė paramą ir galbūt net per daug tikisi iš konferencijos. Taigi mes e, susidarėme įspūdį, kad Palestinių, Palestinos vyriausybės siunčiama žinia yra ne vienare, vienareikšmiška ir aiški. Dabar norėčiau dar pakomentuoti apie tą šios konferencijos surengimo momentą. Ar ją atidėti, ar ją renkti dabar. Nežinau, ar yra tinkamiausias kažkoks momentas, ar reikėtų palaukėti, kol prezidentas Trumpas pradės darbą. Yra minusų ir pliusų. Ir anksčiau ir vėliau reikės apsispręsti. Ir Prancūzijos vyriausybė tiesiog e, svarsto, ką daryti. Turime nepamiršti, kad jeigu mes konferenciją atidėliosime ir E, nepamirškime, kad ir naujoji administracija dar gali paprašyti šiek tiek laiko. Ir tam prieiks galbūt net dviejų mėnesių. Bet tu per tą laikotarpį turime paruošti dirbą, kad dėrybos, taikos procesas kokiu nors būdu pajudėtų iš mirties taškų. Ir tai yra svarbu. Ir kitas dalykas - pripažinimas. Taip, kai mes e, pradėjome iniciatyvą, sulaukime pripažinimo. Tačiau jeigu iniciatyva nepasiteisintų, tai tuomet turėtume grįžti prie pripažinimo klausimo. Ir žinoma, galima pasinaudoti dviem argumentais. Mes e, matome, kad mus remiantis partneris, partneriai kol kas e, nežino, kaip vertinti iniciatyvą, kuri e, galbūt numato pripažinimą kaip vieną iš konferencijos išvadų. Ir Prancūzijos vyriausybė patvirtino, kad e, Palestinos valstybės pripažinimas yra ir Prancūzijos klausimas, tai yra jos apsisprendimo dalykas. Ir mes, kaip galėsime, bandysime į šį procesą įtraukti kaip įmanoma daugiau šalių. Ir paskutinis pastebėjimas. Buvo sakyta, kad mes neturėtume problemos e, iškelti į tarptautinę areną, o kalbėti veikiau apie tiesioginės dėrybos. Taip, ir mes tam neprieštaravome. Ir tai yra šios iniciatyvos tikslas, kad abi šalis pagaliau sugrįžtų prie dėrybų stalo, kad atsirastų sąlygos ir prielaidos tom dėryboms. Taigi tie du dalykai viens kitam neprieštarauja. Konferencija yra rengiama būtent su tuo tikslu. O problemos perkelimas į tarptautinę areną Tai grįžtu prie profesoriaus įsakytos minties apie bendrą sambuvį. Iš tiesų, tai yra tarptautinė problemos dimencijai. Pažiūrėkime, kasgi remia Palestiną, kas priekiauja su Izraeliu, kas vysto mokslo programas ir panašiai. Taigi visa tarptautinė bendruomenė - JAV, Kinija, Europos Sąjunga. Mes turime čia na interesą, netgi tiesioginį interesą, norime, kad būtų taika, nes e, tai taip pat e, prisidės prie mūsų stabilumo ir saugumo. Taigi mes e, ne, nebrėžiame kažkokios e, takoskiros tarp e, šio regiono problemos sprendimo ir tarptautinės bendruomenės. Man atrodo, tiesiog tai prieštarautų dabar susikloščiusiai tikroviai. Dėkuoju toliau ponas Džentilinį. Ačiū, ačiū už visus e, komentarus, e, klausimus, pamėginsiu ir aš e, savo mintimis pasidalinti. Pirmiausia, apie JAF vaidmenį, nes apie tai buvo užduoti klausimą ir jūs, pirmininkė, tai pakomentavote. Manau, kad ES bus gerokai tvirtesnė, jeigu jinai dirbs iš vien su tarptautiniais partneriais. Jie įgyja ir didesnių dėrybinių svertų. Kai esame vieningi, tai esame tvirtesni. Tai yra akivaizdu, bet to privalome nepamiršti. Ir todėl mes taip ir e, intensyviai dirbome su kvarteto partneriais. Dėl tos priežasties mes deriname mūsų pozicijas, išvadas ir jūs tą puikiai žinote. Dabar dėl tos naujosios Amerikos administracijos. Aš praeitą savaitę lankiausi Vašingtonė, bet kol kas ankstoka uh, spėlioti, turime palūkėti. Vienas dalykas aiškus yra tas, kad ES tikrai m, mm, turi būti suinteresuota veikti ir užmėgsti santykius e, su partneriais. Kartu esame tvirtesni ir galime e, tikėtis pokyčių, nes e, kai yra keli partneriai, tai yra lengviau laviruoti, e, Tai yra akivaizdu, mes e, susivienę esame stipresni. Dabar kiti klausimai. Ar abi šalis turi valią ir norą sėsti prie dėrybų stalo? Ir kokį vaidmenį dėrybose gali suvaidinti ES? Noriu pakartoti keletą dalykų. Manau, kad niekas negali dėrėtis už šias abi šalis. Jos pačios tai turi padaryti. Niekas negali pakeisti tiesioginių dėrybų. Tai tikrai akivaizdus, aiškus, suprantamas dalykas. Tai tokiu būdu turi vykti dėrybos. Bet, žinoma, yra kažkokie parengimieji procesai ir manau, kad tie parengėmėjai procesai turėtų apimti regioninius partnerius, ES, JAV ir kitus žaidėjus. Svarbu sudaryti tą tarptautinį frontą, kuris būtų vieningas. Manau, čia mes kalbame ne vien tik tai apie politinį svertą, politinę įtaką, bet apie uh, norą. Ką mes norime daryti kaip uh, norime pajudėti. Kai kurie žingsniai be abejonės gali pagerinti prielaidas susitarimui. Tam mes visi sutarėme ir pritarėme. Turime nepamiršti paprastų praktinių žingsnių, nes kai kalbam apie tokio pobūdžio iniciatyvas, tai akivaizdu, kad Reikia pradėti nuo lengvesnių dalykų ir pereiti prie sunkesnių. Todėl, kaip tam bebūtų, lemiamas veiksnys yra politinė valia. Toliau, gazos ruožas. Man atrodo, kad mes nepakankamai kalbama apie gazos ruožo reikšmę ir kvarteto galutinėse rekomendacijose yra tikrai daug dėmesio uh, gazos ruožui, kalbama apie gyvenviečių statybą, apie sienas, apie pagalbą gyventojams ir ES aktyviai veikia šios rytyje per savo kanalus. Galutinis tikslas yra sutaikyti abi pusės ir laikytis kvarteto numatytų principų. Toliau. Gyvenviečių griovimo klausimas. Kvarteto ataskaita klausimą labai aiškiai e, įvardino, net yra atskiras e, skyrius e, aptariantis dabartinės vakarų kranto aplinkybės, susidariusią padėtį. Vieningi esame stipresni ir manau, kad neturėtume nuvertinti tos dabartinės situacijos ir mes turime turėti bendrą požiūrį į problemą ir jos sprendimą. E, situacija nėra iš lengvųjų ir mes turime būti suinteresuoti išlaikyti spaudimą. Mūsų de delegacija Televive užmesgė tą struktūrinį dialogą ir svarbu spaudimą palaikyti ir toliau. Dar kitas klausimas apie kilmės nuorodas, prekių ženklinimą. Man atrodo, atsakymas yra paprastas. Trumpai tariant, labai svarbu atskirti, kas yra Europos ir kas yra valstybių narių kompetencija. Dovanokite, aš negalėčiau pakomentuoti mokymų teisės rytyje projekto, nes e, tą klausimą galėčiau aptarti dvišalių pagrindų. Ačiū. Like thank... Dėkuoju, norėčiau padėkoti pranešėjams ir visiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijoje. Mm. Ir e, dabar baigiame diskusijas šią temą. Dėkuoju. Um, Kolegos, dabar e, diskutuosime kitų klausimų. Diskutuosime apie Bosniją ir Hercegoviną ir pranešimą šiuo klausimu. Paprašyčiau pono Predos pradėti pristatyti savo pranešimą, kurio autorius jis yra. Labai dėkoju, ponė pirmininkė. Taigi šiandieną mes kalbėsime apie pranešimą apie Bosniją, reaguojant į komisijos prieš tris savaitės pristatytą ataskaitą. Dabar e, tekstas yra tik tai anglų kalba prieinamas. Esu tikras, kad kolegos man už tai atleis. Mes tiesiog norėjome jį pristatyti kaip galima greičiau ir 2017 m. vasario Strasbūro sesijoje dėl jo balsuoti. E, šie metais yra svarbus šaliai, kadangi Sarajevo valdžia norėtų gauti šalies kandidatės statusą iki 2017 metų pabaigos. Be to, Reikėtų priminti, kad 2016 ir 2018 yra skirtingi metai. 2016 metai nėra rinkimų metai ir reikia tuo pasinaudoti. visi žinome, kad kai vyksta rinkimai, viskas sustoja. Komisijos pateikta ataskaita yra jau antroji teigiama ataskaita apie Bosniją ir Hercegoviną. Priminsiu, kad ji pasirodė po to, kai buvo pateiktas prašymas dėl šalies kandidatės statuso vasario mėnesį. Taip pat buvo Sarajeve ratifikuotas prisijungimo protokolas, taip pat ir Briuselėje, tai antra gera žinia. Taip pat susitarimas dėl, dėl koordinavimo buvo patvirtintas. Taip pat reformų darbo tvarkė buvo patvirtinta ir todėl Rugsėjo 20 buvo aptartas, aptarta vadovų taryboje galimybė suteikti šaliai šalies kandidatės statusą. Ir e, greitų metų bus išsiųstas tradicinis klausimynas. Žinau, kad komisaras Hanas vyks e, į Sarajevą, kur bus šią progą surinkta ceremonija. Dabar norėčiau Jums pranešti, kad Bosnijai ir Hercegovinai šie, šie pokyčiai, šie žingsniai yra labai svarbus ir reikia e, paskatinti šalies institucijas e, koordinuoti savo bendradarbiavimą su mumis, nes tai yra vienintelis kelias pirmin ir negalima e, dėlsti, kadangi žmonės nori iškumo. Taip pat klausimynė vis, visi bus pateikti e, atsakymai. Taip pat proceso metu bus nusiusta misija į, į, į vietą, taip pat atsakymai į klausimyną. bus pateikti vienas, klausim, vienas atsakymas į vieną klausimą, nes negalima kad, leisti, kad vieną klausimą atsakinėtų įvairios institucijos. Taigi pranešime džiaugiamasi reformų darbo atvarkė, taip pat e, institucijų, kad institucijos pradėjo socialinės ir ekonominės reformas, kad procesas tęsiasi. ir labai svarbu, kad piliečiai pajustų apčiuopiamus rezultatus. Pakol kas jokių rezultatų nėra, taigi svarbu, kad jie pasirodytų. ref, pasangos vykdyti reformas e, vykdomas nepaisant etninių ir politinių susiskaldimų. Iš kitos pusės. Yra konsensusas dėl prisijungimo prie Europos Sąjungos taip pat susitarimas dėl kovos su korupcija ir nusikalstamumu. Kartais mes pamirštame, kad be teisinės valstybės, be kovos su korupcija, kuri turi vykti ir politinėse partijose, pažangos nebus. Būtent politinės partijos privalo susitvarkyti, kad ir pasiekti, kad korumpuoti politikai nebegalėtų dalyvauti veikloje koordinacinis mechanizmas taip pat buvo patvirtintas, tačiau to nepakanka. Jis turi funkcionuoti visose lygmenyse. Europos integracijos direktorato vaidmuo taip pat turėtų būti sustiprintas jo darbuotojai tikrai yra labai kompetitingi ir jiems reikia padėti. Kitas svarbus aspektas mano pranešime, ir aš čia kreipiuosi į draugą Petsulą, E, jis yra susijęs su stabilizacijos ir asociacijos komitetu. Dėl nerealistiškų politinių ambicijų mums nepavyksta tinkamai jo įsteigti ir nežinau, kiek laiko jau mes sakome e, atsakingiems šitos šalies pareigūnams prašydami suprasti, kad tai yra priemonė skirta jiems padėti, o ne už juos sprendimams priimti. ir stengiamės jūs įtikinti, kad e, santykiai tarp Europos parlamentarų ir jų šalies parlamentarų yra labai naudingi. Mes tai darom ir su kitomis šalimis. Mladen Vanišui, prezidentui, kuris rytoj čia atvyks, aš pasakysiu tą patį. Nes kalbėsiu atvirai, serbai taip pat labai neatsakingai elgesi. Kai dėl vietos rinkimų, kurie vyko spalio mėnesį, Iš tikrųjų, jie vyko labai gerai, reikėtų institucijas dėl to pasveikinti, bet įvyko du incidentai. Visų pirma, stola čia. Vienas kandidatas rinkiminės apylinkės pirmininkas sustabdė rinkimus, neleido balsuoti rinkėjams. Žinoma, mums tai yra neprimtina. Dėja, Mostarson e, gyventojai taip pat negalėjo balsuoti, nes net nebuvo rinkiminės komisijos. E, visi žadėjo, kad situacija bus išspręsta, bet e, Mostarė rinkimai taip ir neįvyko. Kova su korupcija. Jau apie tai kalbėjau. Norėčiau tik pridurti, kad Transparency International tyrimai parodė, kad 82 procentai gyventojų šalyje mano, kad mm, valdžios institucijos labai blogai tvarkosi su korupcijos problema. Taigi reikia sustiprinti veiklą šioje srityje. Kai dėl vieš valstybės valdymo mm, ir jos neveiksmingo valdymo, mm, ir neveiksmingo reformų vykdymo. Reikia, kad būtų įveiktas tas etninis ir politinis susiskaidimas. Konstitucinio teismo tei, vyriausias teisėjas taip pat nurodė, kad 92 procentai sprendimų neįgyvendinami. Tai kelia nerima. Visą tai susiję ir su žinomu 22 e, rugsėjo referendumu Serbijos Respublikoje surenktų, kuris tiesiogiai užginč... norėjo tiesiogiai užginčyti Konstitucinio teismo sprendimą. Deja, nepaisant mūsų pastangų ir taip pat e, Bosnijos ir Hercegovinos partnerių, uh, E, veiksmų. Nepavyko įtikinti pono Dodiko, kad tai tinkamas kelias. Jis labiau klauso pono Putino, nes po referendumo jis e, po dviejų dienų apsilankė pas Putiną. Serbijoje niekam nerūpi Briuselio politika, jiems rūpi tik Maskva. Tai yra aiškus signalas dar taip patvir... tas signalas, kad buvo užginčytas konstitucijos teismo sprendimas, tik dar sėki patvirtina tokį požiūrį. Kai dėl or... kovos organizuotų nusikalstamumu, e, jis vyksta visose lygiuose dėl teisinės reformos ir žmogaus teisų ir kovos su diskriminacija. Čia taip pat trūksta iniciatyvos ir kasmet paminima ataskaitose, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje pažeidžiama žmogaus teisų konvencija neįgyvendinant Strasbūro teismo sprendimo dėl Serbijoje prieš Pilaf bylos. Ir E, reikia tikėtis, kad jis bus įgyvendintas. Situacija su žiniasklaida ir žurnalistais taip pat kelia nerimą. Žurnalistai, pasak daugelio atitinkamų asociacijų, e, e, patiria didelį spaudimą, negali, negali vykdyti žurnalistinių tyrimų, taip pat vykdomi įvairūs pažeidimai, kurie yra netyriami. 21 ir 22 mano pranešimo dalyje daug kalbama apie ekonominę situaciją. Dėl nedarbo kyla labai daug problemų ir ypač jaunimo nedarbas kelia nerimą. Ir mes raginame vyriausybę imtis veiksmų šioje srityje. Taigi reikia tęsti reformas, pasinaudojant šiais metais, kuriais nevyksta rinkimų. Dėkoju uždėmesi, esu įsitikinęs, kad su kitomis politinėmis frakcijomis mes galėsime veiksmingai bendradarbiauti. Prieš suteikdamas žodį kolegoms dabar duosiu Bosnijos ir Cukovinos delegacijos pirmininkui Picolai. Noriu padėkoti Kristianui Danpredai už parengtą pranešimą. Tai yra geras pagrindas mūsų diskusijoms apie padėtį Bosnijoje ir Hercegovinoje. Nėra reikalo minėti, kaip ES nuolat rėmė e, Bosnės ir Hercegovinos e, narystės e, perspektyvą, bet yra problemų, kurias privarbu įspręsti pranešime išryškinamos ypač teisinės problemos ir e, sudėtingi santykiai su ES, tačiau šitie procesai taip pat e, neatspindi didelio pokyčių poreikio kitose srityse, nes dabartinė situacija kelia nerimą. Todėl galiu pateikti vieną paprastą pavyzdį. Kaip Hercogo, Bosnija ir Hercegovina ruošiasi narystiai. Noriu priminti, kad buvo bandymas patvirtinti e, darbo tvarkos taisyklės ir Sarajeve šitas procesas sužlugo. O be tokių taisyklių neįmanomas tolesnis darbas. Europos parlamentas mėgino problemą spręsti, bet dėja nesėkmingai. Bėda yra ta, kad dalis Bosnios ir Hercegovinos delegacijos dalis, tai yra serbai, priešinasi tai pačiai procedūrai priimti rekomendacijas, kurios yra tvirtinamos visose kitose delegacijose. Po to, kai buvo baigėsi konsultacijos ir teisinė analizė, ES pozicija yra labai aiški ir Bosnija ir Hercegovina privalės patvirtinti tą pasiūlymą arba tiesiog delegacija nebegalės toliau dirbti. Mes e, kalbame apie aišku mėginimą sustabdyti procesą ir šios pastangos ypač išriškėjo pastarojų metų. Mes turėtume užkirsti kelią tokiems veiksmams ir Europos parlamentas bei užsienio reikalų komitetas turi aiškiai suprasti, kad tai yra netidėliotina problema ir ją reikia spręsti spręsti tiek dėl Bosnijos Hercegovinos um, perspektyvos, tiek dėl mūsų pačių. Dėkoju, noriu pasakyti, kad uh, Daprėdos uh, pranešimas yra pakankamai subalansuotas, išryškinami tie dalykai, kuriuos turėtume spręsti ES santykiuose su Bosnija ir Hercegovina. Na, nebent e, tos formuluotės man užkliuvo, jos turėtų būti glaustesnės. Europos perspektyva šaliai turėtų būti suprantama ir jinai turėtų tiesiogiai ir teigiamai įtakoti padėti šalyje. Taip pat tai turėtų būti politinių jėgų santykio pozityvus elementas pačioje šalyje. Tarsi sutarimo vardiklis. Akivaizdu, kad yra ir sisteminių problemų. Turiu omenyje sprendimo prieimimo procesus. Ir buvo privalu pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą, kuriame būtų numatytas koordinavimo mechanizmas Tai buvo padaryta nuo 13 metų. Ir mes e, pasisakytume už stabilizavimo susitarimą bei norėtume, kad būtų sprendžiamas ratifikavimo klausimas. Norėtume, kad e, būtų tvirtintas strateginis planas, kaip priartinti e, nacionalinę teisę prie Europos akyjai. bei mm, įgyvendinamas bendradarbiavimas bei koordinavimas tarp įvairių ministerijų ir departamentų. Kitas dalykas - pilietinė visuomenė. Ji irgi turėtų būti įtraukta į procesą, į pasiruošimą stojimui. Toliau akademinės ir socialinės reformos jos turėtų būti mūsų dėmesio centre, nepamirštant socialinės dimensijos. Kokios yra sudėdamosios dalis, tai žinoma referendumas Serbijos Respublikoje. Jeigu tai bus žalinga situacijai, padėčiai, tai žinoma, tai nebus teigiamas dalykas, nes Serbijos Respublika eina savo keliu, o mes tiesiog pagėdavome, kad jie iki galo įsitrauktų į integracijos procesą. Tos įvairios politinės jėgos turėtų pasitraukti, kad e, būtų atvertas kelias procesui. Ir pranešėjas labai teisingai pastebėjo, kad sunkumų išlieka ir reikės metodinio darbo jas pašalinti. Taigi dar kartą noriu padėkoti pranešėjai už puikų bendradarbiavimą. Ačiū, toliau Dzambaskis. Председателство, уважаеми колеги. Ponas Džembatskis. Dėkuoju, norėčiau padėkoti pranešiai Kristijanui Periedai už e, tai, kad jis parengė šį pranešimą apie 16 metų komisijos ataskaitą. Mes, APP, norėtume pasveikinti Bosniją Hercegoviną, kadangi pasirašė pernetingamus susitarimus, bet daug ką reikia padaryti ir žinome, kad labai sudėtinga yra situacija šalyje ir dėje pažanga nėra pakankamai nepakankama, patenkinama, reikia, kad būtų toliau reformuojama teismų sistema, ekonomikos sėtė reikia kovoti su organizuotu nusikalstamumu, su korupcija ir taip pat reikia gerinti agentūrų struktūrų e, veiklą. Reikia taip pat gerinti e, bendradarbiavimą tarp Bosnijos, Hercegovinos ir Europos bendrijos. Tik tai tokiu būdu jį galėtų sparčiau priartyti prie Europos Sąjungos. Ir e, reikia taip pat vienodinti mokymo programas visoje šalyje. Ir e, reikia atsižvelgti į mažumų klausimus, bet e, reikia E, reikia numatyti mažumoms e, galimybę mokytis gimtosios kalbos. Taip pat reikia e, atsižvelgti visas mūsų rezoliucijų išdėstas rekomendacijas. Toliau kolega Vaigel. Sveiki. Norėčiau atsiprašyti Rado šalį šešėlinio pranešėjo vardu, kadangi jis negalėjo atvykti, bet dėkuoja pranešėjai priedai už subalansuotą pranešimo projektą, kaip patik tai girdėjome. Kaip ir pernai norėtume pasinaudoti progą ir išsakyti e, mūsų parambos, nes Hercegovinos ateičiai ES sudėtyje paremti ES plėtros politiką. Ši šalis pasiekė nemažai pažangos, tačiau yra nemažai politinio ekonominio nestabilumo šalyje. Reikia siekti sustarimo dėl koordinavimo mechanizmo. Tai būtų labai svarbu įgyvendinant stabilizavimo ir asociacijos susitarimą, kadangi Bosnijoje ir Hercegovinoje daug kas neveikia, daug skurdo ir sudėtinga nepaprastai šalies struktūra dėje labai daug vidaus konfliktų išlieka ir tai e, kelia pavojų e, visam dėrybų su ES procesui. Stojimo procesas, e, kaip kad kitų šalių patirtis rodo, yra labai naudingas sprendžiant vidaus problemas. Reikia siekti konstruktyvius bendradarbiavimo, palaikant dialogą, galvojant apie ateitį, o ne apie praeitį reikia e, pademonstruoti, kad visos šalis pasiryžus įgyvendinti reformas ir reikia, kad būtų įgyvendinamos asociacijos stabilizavimo susitarimo nuostatos ir reikia dirbti parlamentinėme komitete. Taip pat žinome, kad tebėra viduje perkeltų asmenų, labai daug dingusių asmenų ir reikia dirbti, reikia, kad uh, valdžia mm, stiprintų bendradarbiavimą tarp dviejų skirtingų teritorijų. Ir e, mes sveikiname visas pažangios, pažangos ataskaitas dėl vakarų Balkanų ir šalių ir būtų malonu, kad juose atsispindėtų pasiūlymai, kaip Europos Sąjunga e, padėtų joms spręsti galimą pabėgėlių krizę, kadangi ta krizė tikrai savaime neišnyks ir gali kilti problemų dar daugiau per ateinančius mėnesius ir metus. Dabar ponas Šoltas. Labai ačiū, pirmininkė, už suteiktą žodį. Pirmiausiai norėčiau padėkoti ponai Priedai už tai, kad parengė pranešimo projektą. Mano nuomonė, pranešimas yra labai aiškus, geras ir gerai subalansuotas. Jisai akcentuoja svarbiausius aspektus, kurie yra būtini tam, kad šalis priartėtų prie ES. Tekstas yra labai aiškus nedaromas spaudimas šaliai, kuri šiaip jau susiduria su gana mm, daug sunkumų, daugeliu sunkumų. Svarbu mums neįpilti dar daugiau alyvos į ugnį. Požiūris, kurio laikosi pranešės, yra labai pozityvus ir aš visiškai jam pritariu. Manau, kad mes turėtume taip pat paremti vienybės principą. Šalyje kolegos jau apie tai kalbėjo, būtent, kad dar reikia daug ką nuveikti viešajame sektoriuje, viešo administravimo srityje ir siekti toliau įtvirtinti teisinės valstybės principus. Nemažai pasiekta, tačiau dar daug ką reikia padaryti. Kitas dalykas - fragmentacija, kurią reikia kažkaip pašalinti kai kuriuose srityse reformos neįgyventos dėl to, kad šalis yra pernelyg susiskaidžiusi. Kartais reformas neįgyvendamos ar nepakankamai gerai įgyvendinamos dėl to. Ir norėčiau dar vieną dalyką akcentuoti kliūtys pažangai. Tai yra korupcija ir organizuotas nusikalstamumas. Šie du elementai yra didžiulės kliūtys, barjerai. Tai yra susiję ir su valstybės finansais, su ekonomika. Daugelis korupcijos atvejų yra siejami su mokesčių slėpimu ir vengimu ir panašiais E, dalykais šalis turi turėti bendrą požiūrį į šių problemų sprendimą ir jie turi spręsti kitas problemas susijusias e, teismų vadovybės skirimais. Žinome, kad yra daug problemų teismuose nereformuojant šios sektoriaus nebus gerų rezultatų kitur. Daug jaunimo apsisprendžia palikti šalį. Bosnija Hercegovina susiduria su protų nutekėjimo problema. Europos komisija turės dar daug ką padaryti, kadangi jaunimas gali pakeisti šalį, pakeisti e, šalies politinės struktūras. Kas tikrai pagerėjo? Tai užimtumo padėtis. Dabar matome, kad bedarbių pastaraisiais metais sumažėja, tačiau būtų malonu, jeigu pranešime būtų minimas aplinkosaugos aspektas. Ir aš parengsiu keletą pakeitimų. Atitinkamai, pirmiausiai susijusiu su elektrinėmis Dabar kiti kalbėtojai ponas Kukanas. Ačiū pirmininkė. Štai pat norėjau padėkoti pranešėjai už e, labai gerą pirmąjį pranešimo projektą. Man atrodo, jis deramai e, mini pačius svarbiausius klausimus, labai gerai parašytas yra tekstas. Anksčiau šiais metais Bosnija Hercegovina pateikė paraišką įstoti Europos Sąjungą, taryba pritarė e, šiam prašymui ir po e, Kroatijos įstojimo Žinome, kad e, yra kiti svarbus žingsniai, kurie turėtų padėti šalį integruoti Europos Sąjungą. Uh, Mm, pavyzdžiui, TVF programa ir kiti dalykai. 15, e, 16 metai e, kol kas buvo geri Bosniai Hercegovinai. Taip, buvo rugsėjo mėnesį problemų, kaip kad referendumas dėl Republika Serbska e, nacionalinės ir valstybės dienos Europos parlamentas palaiko teritorinį vientisumą Bosnijos Hercegovinos. Dabar reikia dirbti toliau, kad būtų įspręstos likusios problemos. Nepaprastai svarbu, kad visi politiniai lyderiai visais lygmenimis susitelktų ir siektų, kad būtų įgyvendinta 15-18 metų reformų darbo tvarkė. Džiaugiuosi, kad Bosnija Hercegovina siekia e, vis labiau prisiderinti prieš ES e, politinės darbo tvarkės, e, kad ir lietai, ir bando vaidinti konstruktyvų vaidmenį sprendžiant regioninės problemas. Kolega e, Picula kalbėjo apie stabilizavimo asociacijos sustarimą ir procedūrinės taisyklės. Yra kol kas abejonių, kol nepatvirtinta viskas ir gali e, dinkti svarba, jeigu viskas nebus laiku padaryta. Ir bet tai yra pažadas, o ne grasnės pranešėjai. Atsidėjaučiai, tudi jas visi seveda želėlė. Pone Fajon, ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai, ponui Priedai ir visiems kitiems, kurie prisidėjo prie pranešimo rengimo. Džiaugiuosi, kad mes dabar jau galime kalbėti šviesiau, kai kalbame apie Bosniją Hercegoviną ir manau, kad kitais metais būsime tokie pat e, e, optimistiški, kiti metai bus rinkimų metai, kaip sakė pranešės. Mes e, turime dar daugiau padaryti to šalies labui ir norėčiau paraginti šalies valdžią, kad ji dirbtų piliečių labui E, reikia daugiau socialinių, ekonominių problemų, reikia pasinaudoti dabar progą ir kovoti stipriau su korupcija. Korupcija yra didžiulė problema šalyje. Reikia taip pat ryštingiau kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Reikia užtikrinti, kad žiniasklaida išliktų nepriklausoma. Dar daug ką reikia padaryti šioje srityje. Uh, Žinome, kad buvo ir žengta atgal kai kuriuose srityse. Norėčiau dar kartą akcentuoti tai, kad stojimo ir stabilizavimo komitetas turėtų būti kurtas. Mes turėtume kalbėti su šalies politikais ir tai tikrai būtų gera priemonė jiems padėti. Todėl aš tikiuosi, kad mes susitarsime dėl to. Norėčiau pasinaudoti progą ir paraginti politikus atsisakyti nacionalistinės politikos, nes šalyje vis daugiau nacionalizmo apraiškų. Girdėjome, kad jauni žmonės išvažiuoja iš šalies. Jeigu tai ir toliau vyks, jeigu žmonės nebematys šalies ateities, tai kils pavojus tai ateičiai. Kitas pastebėjimas dėl nevyriausybinių organizacijų ir pilietinės visuomenės. E, jos e, turėtų suvaidinti savo svarbų vaidmenį. Papildomai prie vyriausybės reikia atsižvelgti deramai jų vaidmenį ir jos turėtų dalyvauti visuomenės gyvenime, šalies gyvenime. Mes turėtume išlikti optimistai, turėtume dirbti toliau, siekti sukurti šviesesnę e, šalies ateitį. E, Bosnija Hercegovina turi pateikti gerus atsakymus į klausimyną ir toks turėtų būti kelias į priekį. Se kolegi Predi na trudu uloženam u ovu rezoluciju, ističući svoju nedvojbenu. Noriu padėkoti kolegai Predai už tą atliktą darbą rengiant šį pranešimą. Mes norėtume pabrėžti, kad šioje rezoliucijoje yra tam tikrų trūkumų. Lyginant su 15 ir 14 metų rezoliucijomis. Čia nekalbama apie konstitucinę sąrangą kaip problemų šaltinį. Nes ES jau pripažino, ir tą reikia dar kartą pakartoti, kad Bosnija ir Hercegovina privalo atlikti esminės konstitucinės reformas, kad įgyvendintų visą eilę ES principų, subsidiarumo principų ir panašiai, nes e, visi separatistiniai judėjimai tam nepritarė. Ir būtina atnaujinti rinkimų įstatymą, kuris e, nėra naudingas net e, rengiant vietos rinkimus, nes 2004 e, metais Maustaro miestas įgyjo atskirą statusą ir štai jau trys rinkimai tiesiog šiame mieste negali būti surenkti. Teismai privalo būti depolitizuoti ir nepriklausomai vykdyti savo funkcijas užuot e, priminėjo sprendimus, kaip apdovanoti veteranus. Taigi reikia priimti tokius e, e, sprendimus, tokias išvadas, kurios konstatuotų problemas ir pasisakytų už reformas. Čia jau bus paskutinis pasisakymas, o paskiau žodį suteiksime komisijos atstoviai. Uh, Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Predai pranešėjui už tai, kad parengė labai gerai subalansuotą geros kokybės rezoliuciją apie 2016 ataskaitą dėl uh, Bosnijos ir Hercegovinos. Tekstas atitinka komisijos ataskaitos siunčiamą žinutę. Pavyzdžiui, uh, iš vienos pusės šalis geriama dėl progreso, bet iš kitos pusės E, yra dar daug iššūkių šiai šaliai. Praėjusiais metais pastebėjome, kad šalyje atsirado nauja dinamika ir e, leido pasiekti naujų prioritetų. Norėčiau priminti, kad iš vienos pusės įgyvendinama reformų darbo atverkė pagal planą, pagal sutartą tvarkaraštį. Taip pat koordinavimo mechanizmas buvo patvirtintas, mm, tai yra būtina sąlyga einant pirmin. Taip pat e, stojimo proto, protokolas e, buvo patvirtintas. Ši pažanga e, paskatino tarybą kreiptis į komisiją dėl vertinimo šalies pažangos ir komisaras Hanas pateiks kitą savaitę Bosnijai ir Hercegovinai klausimyną. Tai yra labai svarbus simbolinis įvykis, o taip pat e, jis leis pradėti dirbti su Kopenhagos kriterijų įgyvendinimu. Tačiau reikia taip pat tęsti reformų darbo tvarkės įgyvendinimą, sprendžiant įsišaknyjusias struktūrinės problemas, trukdančias šalies pažangai, ne tik kalbant apie ekonominius iššūkius, bet taip pat apie e, teisinę valstybę ir administracijos reformą. Labai svarbu gerinti bendradarbiavimą tarp įvairių valdymo lygių, tai yra svarbus prioritetas, kadangi Tikimasi, kad šalis aktyviai bendradarbiaus su komisija dėl to, kaip e, bus rengiama nuomonė. E, taip pat e, nuomonės rengimo procesas taip pat bus tam tikras išbandymas šalies institucijom. Taip pat mes esame įsipareigoję ir toliau paremti Bosniją ir Hercegoviną ruošiantis narystiai tiek per praktinę paramą, tiek finansinę. Ir komisija tikisi, kad šiuose pastangose sėkmingai bendradarbiausime su Europos parlamentu. Dėkuoju. Dėkuoju, ponas Preda. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkoju visiems kolegoms, kurie išreiškė susidomėjimą Bosniją ir Hercegoviną ir kurie dalyvavo diskusijose, išsakė svarbius pastebėjimus. Pasakysiu tris dalykus. Pirmiausia, dėkoju visiems kolegoms, kurie nurodė mm, tuos aspektus, kurie neįtraukti į dokumentą. Mes, žinoma, e, lauksime pakeitimų pasiūlymų. iš tikrųjų mes e, esame pasiruošę būti atviri, bet ne, neįmanoma bus apriepti visų kolegų pakeitimų. Tačiau tikrai užpildysime tas spragas, kurios dabar yra pranešime ir dėkoju už visus pasiūlymus, kuriuos išsakėte. Antras dalykas. Kai naujoji iniciatyva Bosnija ir Hercegovinai buvo pradėta įgyveninti, e, prisimenu jau prieš dvius metus, 2014 metais. Pagrindinė idėja buvo prašyti. Iš pradžių jų prašyti mažiau, kad vėliau jie darytų daugiau. Taigi iš pradžių buvo nuspręsta prašyti dirbti su ekonominiais e, visuomenės klausimais, o paskui e, reikės įgyveninti reformas, įskaitant ir konstitucinę reformą, nes tai visada yra daug jautresnis, daug sudėtingesnis dalykas. Aš manau, kad tai, kas padaryta dabar yra svarbu, bet tikri pokyčiai dar turi būti įgyvendinti. Taigi, manau, kad reikia ir toliau juos skatinti tęsti tas pastangas ir tik vėliau tikėtis, kad mums remiant ta šalis e, galės pasiekti konsensusą dėl reformų, ypač dėl konstitucinės reformos. Kadangi taip, diskusijos vyksta, tačiau bent jau dvi partijos dalyvaujančios šiuose diskusijose atsisako pritarti konstituciniai reformai. Ir dabar socialinių ir ekonominių reformų įgyvendinimas taip pat yra blokuojamas. Ir tai, kad reformos vilkinamos, nieko gero nežada. Ir tas klausimynas, kuris bus nusiųstas, e, jame bus 3000 klausimų, tai yra daug klausimų. Ir aš norėčiau patarti, kad reikėtų pasiremti Islandijos, pavyzdžiui, modeliu. Ji taip pat buvo šalis kandidatė ir jie pavyzdinių būdų atsakė į tuos klausimyno klausimus. Ir Aš norėčiau paraginti Sarajevo valdžią remtis ne tik e, kruatų, bulgarų, rumunų, vengrų pavyzdžių, bet e, taip pat pateikti jiems Islandijos pavyzdį, kurie tikrai tobulai atsakė į tą klausimyną, nors jų žmogiškiai ištekliai iš tikrųjų buvo riboti. Ir aš tikiuosi, kad atsakingi pareigūnai Sarajeve supras, kad Islandijos patirtis galėtų jiems pasitarnauti. Koordinuotai ir išsamei atsakant į to klausimino klausimus ir nešvaistyti laiko bereikšmės nenaudingoms diskusijoms ir ginčiams. Jeigu jie nori tikrai integruotis į ES, reikia žiūrėti toliau, ne tik į savo kiemą ar už tvorus. Norėčiau, kad jie laisviau, globaliau pažvelgtų. Tai svarbu ir naudinga kaip politikoje intelektualinė prasme. Dėkuoju. Chiudiamo questa parte relativa alla Bosnia e Herzegovina con questa. Baigime šį darbo tvarkės punktą su šią paskutinę prieidos repliką. Noriu priminti, kad e, pakeitimus galite pakeiti iki sausio 10 dienos. Kągi, baigime šį punktą. Dabar persime prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra pranešimas dėl 16 komisijos ataskaitų dėl Albanijos. Knut Fleckenstein yra pranešėjas. Jam iš karto ir suteiksiu žodį. Ich möchte zunächst eine Gruppe junger Menschen aus Albanien. Dėkoju pirmininkė, aš pirmiausia noriu pasveikinti mūsų posėdžių salės gale sėdinčius iš Albanijos atvykusius jaunuolius, kurie studijavo ES ir sugrįžo į savo gimtinę, kad galėtų prisidėti prie pokyčių e, į reformų savo šalyje. Tai yra vienas iš gražių ženklų parodančių, kaip jaunimas gali grįžti ir atstatyti savo šalį. Ačiū jiem. Antra. Balkanų regione yra nemažai krizių. Gruodžio 11 dieną e, viena iš jų turėtų baigtis, nes Albanija 2016 metų Liepos mėnesį vienbalsiai nubalsavo reformuoti e, teisinę sistemą ir konstitucinę šalies sąrangą. Parlamente buvo e, visų partijų sutarimas. Daugelis taip vadinamų e, blokavimo įstatymų ir gyvendinimo teisės aktų jau yra patvirtinti bei priimti parlamente. Deja, kai kurie parlamento nariai e, spalio mėnesį konstitucinėme teisme užginčijo šios įstatymus ir kol kas yra laukiama, kol taip pat e, Europos taryba pateiks savo nuomonę. Taip daug ką dar reikia padaryti. Ir prieš peidamas prie savo pranešimo norėčiau trumpai e, pakalbėti apie dėrybinius skyrius. Pirmiausia, tai yra teisingumo reforma. Jis tebe vyksta ir mano supratimu e, tas vetavimo procesas turėtų būti pagrindinis prioritetas. Turime labai aiškiai pasakyti, kad mes norime, kad tai būtų dėrybų pradžia, o ne pabaiga. Mes norime pateikti teigiamą rekomendaciją komisijai ir tarybai, kuomet prasidės pradinis įgyvenimas. Mes nenorime lukuriuoti iki 18 metų, kuomet bus, e, sulauksime kitos ataskaitos apie reformas. Mes norime išlaikyti mm, mūsų kaip partnerio patikimumą. Ir e, pripažįstu, kad opozicijai nebuvo sunku, bet buvo pasirinktas šitas kelias ir e, dabar procesas įsibėgėja. Reikia tęsti reformų programą, reikia kovoti su korupcija, organizuotu nusikalstamumu ir taip pat privalu įgyveninti naują rinkimo įstatymą per artimiausius metus. Mes norime, kad rinkimai būtų laisvi ir jiems niekas nekliudytų. Priešingai nei buvo praeitie reikia apginti mažumas bei jų teises. Ir dar pabaigai trumpai noriu pasakyti, kad Albanija gali suvaidinti stabilizuojantį vaidmenį kartu taip pat ir su Serbija vaidmenį sutaikinimo, regioninio sutaikinimo procese buvo pradėtos renkti regionės konferencijos, kurios yra labai svarbios ir kuriai mes skiriame ypatingą dėmesį. Tai yra būdas keistis e, informacija ir patirtimi. Žinoma, mes privalu peržengti stereotipus. Albanija gali būti svarbia partnerė ne tik ES, bet ir JAV. Puikiai bendradarbiau su šešėliniais pranešėjais, e, kai, kurių, kai kurios jų mintis nebuvo įtrauktos į mano pranešimą, tačiau esu tikras, kad pakeitimai jau netrukus bus pateikti. Dėkoju, dabar perkime prie šešėlinių pranešėjų. Pirmiausia, kiukiuk. Aš tikrai noriu padėkoti pranešėjui Fleckensteinui už subalansuotą ir svarbų pranešimą apie Albaniją mes turėtume pripažinti, kad Albanija gali suvaidinti stabilizuojantį vaidmenį regione. Ir ES e, matė, kad šalis įsipareigojusi stojimo procesui ir nori tenkinti stojimo kriterijus. Ji patvirtino, kad jai svarbus penki e, prioritetai, be kita ko, ir teisės sistemos reforma. Todėl komisija kaip tik ir rekomendavo pradėti stojimo dėrybas. Todėl galiu pasidžiaugti, kad Knutas Fleckensteinas taip pat išsakė panašią mintį savo pranešę. Aš asmeniškai manau, kad Albanijai e, pradėti šį procesą yra pats tinkamiausias laikas. Mes turime suteikti savo paramą, nes artėjantis e, parlamento ir prezidento rinkimai 17 metais bus tikras išbandymas šaliai e, šiame e, stojimo dėrybų procese. Labai svarbu, kad Albanija rinkimai būtų laisvi ir kad paskiau reformos būtų tęsimos. Todėl mes privalome e, šią mintį pabrėžti pranešime. Norime pabrėžti taip pat, kad privalus struktūrinis dialogas tarp valdžios ir opozicijos. Ir neįmanoma, negalima e, surenkti laisvų rinkimų, kol nebus dekriminalizuojami tam tikrai įstatymai ir kol rinkimai nebus laisvi ir nepriklausomi. Nes daugiau nei 2 milijonai albanų gyvenantys susinėje dėja negali pasinaudoti pagrindinę konstituciją balsavimo teisę ir vyriausybė privalo e, pradėti tokias teisinės reformas, kad užsienyje gyvenantys albanai įgytų teisę balsuoti. Tik tai tai reikš laisvus ir demokratinius rinkimus. Mes suprantame Albanijos iššūkius ir taip pat pastebime, kad vyriausybė ėmėsi pozityvių žingsnių spręsti problemams. Pavyzdžiui, jinai bando užkirsti islamo radikalizavimosi procesus, taip pat e, patvirtino pagrindinius kovos su korupcija įstatymus, bet to nepakanka. Turime prašyti, kad e, būtų apgintos e, mažumų teisės. Ačiū labai ir aš e, ir toliau bendradarbiausiu su Knutu Fleckensteinu. Dėkoju, toliau Adži Džordžiu. Uh, first of all, I need to uh, give many thanks to Mr. Fleckenstein for... Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui uh, Fleckensteinui už jo uh, gerą darbą. Uh, Mums e, toliau reikia kalbėti apie Albaniją, nes Albanija turi toliau e, žengti stojimo keliu. Mums taip pat norėtųsi, kad daugiau būtų teismų sistemos reformų. Reikia spręsti organizuoto nusikalstamumo problemas. Dar daug kas turi būti padaryta ir įtvirtinant uh, raiškos laisvę. Reikia gerbti mažumų teisės. Tai yra nepaprastai svarbus mums klausimas. Reikia aiškaus atsakymo apie tai, kas atsitiko su 20 e, namų kurie buvo sugriauti, juose gyveno Kipro graikų mažuma. Ir reikia mums gilintis į šį klausimą. Mes manome, kad bus dirbama toliau ta dvasia vadovaujantis, kuri leistų padėti Albanijos žmonėms užtikrinti geresnę ateitį. Dėkoju dabar kiti kolegos. Andriu Lakis pirmasis, kiti kolegos, kurie prašė žodžio. Dėkoju. Pirmininkė, tikrai nemažai daug kas pasiekta, pirmiausia, reformuojant teismų sistemą, kovojant su korupcija. Bet matome ir nacionalizmo praaiškų gausėjimą buvo areštuoti du pareigūnai prie sienos, kurie e, vežė su propagandės medžiagos apie Didžią Albaniją, e, žemėlapių. Ta e, medžiaga užsienyje studijuojantiems albanams dalyjama, albanų kilmės studentams. Reikia siekti užtikrinti gerus kaimininius santykius tarp Albanijos ir kitų šalių. Dėkui. Toliau ponas Džambatskis. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė, kolegos. Norėčiau padėkoti pranešėjai. Jisai parengė gerą pranešimą. Džiaugiuosi rezultatais Albanijos. Tai mes galime išreikšti solidarumą su albanais dėl teismų sistemos reformų e, daug labai padaryta, kas sprendžiant teismų nepriklausomumo sokos problemą. Ir kitais metais e, bus dar svarbesnių darbų, nes prasidėjo jau dėrybas norėčiau pateikti keletą pakeitimų, norėčiau, kad ši šalis įgyvendintų priemonės skirtas e, mažumoms. Noriu pasidžiaugti užsienio reikalų ministerijos sprendimu, sukurti specialiai, steigti specialią komisiją, e, kuri užsimtų kalbos e, klausimais Malagoroje, kitur yra bulgarų mažumos atstovai, kurie gyvena kompaktiškai, bet jie yra nepripažįstami kaip mažuma. Tam, kad būtų galima išvengti e, vilkinimo dėrybų proceso, norėčiau paprašyti kreiptis į valdžios institucijas, imtis tam tikrų e, priemonių, kad e, ši grupė bulgarų būtų pripažinta kaip e, mažuma ir reikia užtikrinti teisės visiems, žengiant link e, integracijos. Toliau pona Sakorafa. Dėkoju, gerbimas pirmininkė, dėkoju ponui Fleckensteinui už jo darbą yra sričių, kurias galima E, tikrai patobulinti. Mes dabar esame tik proceso pradžioje. Reikia užtikrinti pagarbą mažumoms, taip pat įtvirtinti kaiminius santykius gerus su kitomis šalimis. Tai nepaprastai svarbu. Rengiantis narystiai, tai yra ir sąlygos, reikalavimai, kurių ES, kuriuos nustato ES ir tuos kriterijus reikia gyvendinti. Kai buvo pasakyta visiškai teisingai pono Fleckensteino. Albanija turėtų uh, pasižiūrėti į savo konstituciją ir uh, reikėtų paminėti Graikijos mažumą, graikų mažumą. Reikia numatyti teisinį statusą e, tai mažumai, užtikrinti apsaugą mažumų ir taip pat reikia įtvirtinti teisę į nuosavybę. 19 e, graikų mažumos šeimų e, sulaukė vyriausybės įspėjimo, jos per keletą dienų turi palikti namus, nes jie bus nugriauti. Tai prieštarauja tarptautiniai tarptautiniu mastu pripažintoms mažumų teisės. Taip pat nepaminėta geri kaimininiai santykiai ir būtinybė pašalinti e, viską, kas trukdo tokiems santykiams. Matome revanšistinės nuotaikas Albanijoje, Graikijos atžvilgių. Manau, kad tokius, e, tam tikrus kriterijus susijusius su šiais dalykais reikia e, įtvirtinti, jų laikytis visą laiką. Ir Albanija su kaimynės neturėtų žaisti politinių žaidimų. Ponas Šoltės dabar. Dėkuoju, gerbimas pirmininkė. Norėčiau išreikšti rimtą susirūpinimą dėl apsaugos gamtos. 40, 71 e, netgi elektrinės yra E, statomos, 44 iš 71 yra statomos nesaugomose teritorijose. Mes sulaukime laiškų iš e, nevyriausybinio organizacijų, kurios reiškia susirūpinimą. E, matome skandalingas statybas prie upių ir norime paraginti Albaniją sustabdyti nekontroliuojamus e, daugeliu atveju elektrinių projektus. Taip pat reikia, kad Albanija laikytųsi savo įsipareigojimų e, žengdama link narystės Europos Sąjungoje nes tai neatitinka aki e, habitatų, buveinių ir gamtos apsaugos direktyvų. Europos Sąjunga taip pat e, Albanija, tiksliau Albanija turi laikytis Europos Sąjungos standartų. Norėčiau paminėti Europos bankų vaidmenį projekte elektrinės statymo viename, kurie veikia. E, dar vienas dalykas - vietos gyventojai. Jie turi būti įtraukti, priimant sprendimus. Kitaip, jeigu bus ignoruojami, e, vietos žmonės gali kilti rimtų problemų. Šiuo metu atrodo, kad viskas vyksta kaip laukti, laukiniuose vakaruose ir reikia tokią padėtį nutraukti. Dėkuoju. Toliau ponas epitidijos. Ačiū. Pirmininkė. Pranešėjas minėjo sritis, kuriuose pasiekta pažangos Albanijai siekiant narystės. Ir jisai sakė, kad kai ką dar reikia padaryti, bet reikia dar kur kas daugiau nuveikti. Albanija turi išlaikyti gerus kaiminius santykius su visomis savo kaiminėmis. Ir norėčiau paminėti žemėlapius. E, didžiosios Albanijos žemėlapius, kurie dabar yra platinami ir kelių šalių teritorijos pakliūva į tai Graikijos, Serbijos e, dalį, Skopje patenka į tą didžiąją Albaniją. Ir tai neprisideda prie Balkanų stabilizavimo. Albanijos ministras pirmininkas be jokios aiškios priežasties e, kalba gana revanšistiškai Graikijos atžvilgių. Ir minimi istoriškai netikslus dalykai. Albanija turės dirbti su Graikija. E, šiaurės Epiruse gyvena graikų mažuma. E, dabar ketinama nugriauti keletą namų ten, tai neturėtų būti leidžiama. ir taip pat e, graikų kilmės e, žmonėms neleidžiama įsiregistruoti rinkėjų registre. Todėl manome, kad ta šalis e, nėra pasirengusi stojimui. Aš bijau, kad ES padarys tas pačias klaidas su Albanija, kaip kad padarė su Turkija bendraudama. Egzistuoja tam tikros sąlygos, kurios taikomos visoms šalims, pavyzdžiui, Kopenhagos kriterijai. Ir mes turime kelti tokį klausimą, kada Europos Sąjunga supras, kad ji turi daryti spaudimą Albanijos vyriausybei ir aiškinti, kad e, vyriausybė turi būti suinteresuota daryti tai, kas yra būtina. Ne E, Europos Sąjunga bus pirmoji, kur išloš Albanija, turi pati būti suinteresuota įvykdyti reikalavimus ir mes turime e, nuolat spausti. Dabar ponas Tiokarus. Pone Tiokarus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Fleckensteinui už jo parengtą pranešimą kurį jis pristatė šiandieną. Taip pat norėčiau pasveikinti jaunuosius albanus, kurie studijuoja užsie, studijavo užsienyje ir kurie suvokė, kad jų ateitis yra Europos Sąjungoje. Dėl tos e, priežasties jie turi dėti visas pastangas siekdami užtikrinti, kad jų šalis išlaikys Europos egzaminus ir įsilies Europos Sąjungos gretas. Aš norėčiau apginti e, graikų mažumą Albanijoje, nes niekas apie tai nekalba. Mes rūpinamės kitomis mažumomis, bet ne graikų mažumą. O graikų mažumai kyla pavojus, tiesioginis pavojus. Jiems kyla demografinė problema. Kosovo gyventojai yra perkeliami į Albanijos vidų, taip pat e, pabėgėliai iš Ašrafo e, yra perkeliami į Tiranos šiaurę. Aš nesakau, kad pabėgėlių nereikia saugoti, Bet šie ašrafo pabėgėliai yra siunčiami į pietinę šalies dalį. Diskriminacija prieš graikus Albanijoje yra nepateisinama. Jie yra europiečiai. Albanija taip pat susiduria su didelėmis ekonominėmis problemomis. Graikija taip pat susiduria su tokiamis problemomis. Graikija anksčiau teikė nemažą paramą ir Albanija ir dabar nesažininga, kad Albanijoje gyvenantis graikai susiduria su tokiais sunkumais. Pavyzdžiui, jie negali mm, tarnauti armijoje, jie negali būti mokslininkai, pavyzdžiui, nėra graikų mokyklų Albanijoje ir aš šią problemą kėliau praėjusi kartą taip pat. O Skopijoje yra destabilizuojanti jėga, kuri, kuri susijusi su albanų vaidmeniu Kosove. Kai dėl islamo sklaidos Albanijoje ir musulmoniškų mokyklų kūrimo. Visa tai gali reikšti, kad jeigu Albanija nesijims tinkamų priemonių, kurias nurodė ponas Fleckensteinas, kovodamas su organizuotų nusikalstamumu, pavyzdžiui, arba administracijos neskaidrumų, teisėje, kur rinkimų įstatymų. Ir aš nemanau, kad Nemanau, kad jeigu jie nieko dėl to nedarys, nemanau, kad jie nusipelno prisijungti prie Europos Sąjungos. Vietos rinkimuose paprastai susitariama tarp administracijos pareigūnų vietovėse, kuriuose anksčiau būdavo graikų valdžia, viskas daroma, kad tie graikų merai nepatektų iš naujo į postus. Dėkoju toliau ponas Majas. Marijas. Notis Marijas. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti mūsų kolegą, poną Fleckensteiną, už jo parengtą pranešimą. Tiesiog norėčiau pasikartoti, pakartoti tai, ką jau sakiau plenarinėje sesijoje, kalbėdamas apie Albaniją. Daugelį kartų apie tai kalbėjau. Ponas Prėda dažnai sėdi šalia manęs. Ir aš norėčiau pasakyti štai ką. Pirmiausia, reikia apginti graikų mažumos al šiaurės epirę teisės. Tos teisės yra pažeidinėjamos, ypač 2015 metais, kai buvo nugriauta į Ostarasijų bažnyčią. Nusavybės dokumentai priklausantis graikų nusavybės teisės turto, nusavybės teisės turto, kuris priklauso graikų šeimoms, taip pat e, yra iš jų atimamos. Komisaras Hanas sakė, kad Albanai privalo gerbti mažumų teisės. Dabar iškilo grėsmė, kad bus nugriauta 19 namų Kamaroje ir Spėlionė. Tai reiškia, kad situacija neprimtina. Kalbant apie graikų mažumos teisių apsaugą, tikiuosi, kad pranešėjas į tai rimtai pažiūrės. Kaip ir kiti noriu pasakyti, kad čia mes norime įvertinti situaciją, turėti tam tikrų um, atsvaros taškų ir labai svarbu sekti šią situaciją. Toliau, ar graikų mažuma turi tinkamas teisės ir gali jomis laisvai naudotis? Atsakymas - ne. Daug Albanų, Albanijos gyventojų atvykę į Graikiją galėjo normaliai gyventi, dirbti jų vaikai, ėjo į mokyklą, jie užsidirbo ir investavo tos pinigus į turtą. Tačiau Atrodo, kad toks elgesys nėra abipusis ir graikai gyvenantis Šiaurės Epeirė neturi tokių pat teisių. Kaip sakė ponas Bankimun, Albanija neteisėtai uždarė sienas ir neleidžia pabėgėliams į, eiti į šalies teritoriją. Tai neteisėtas veiksmas. Antra, tam tikri pabėgėliai, kaip minėjo ponė Tegarus, gali atvykti į šalį ir tada yra siunčiami į tam tikras vietas. Tai taip pat jau buvo minėta daug kartų. O būtent, kad ponas Rama teigia, e, sako, sako dalykus, kurie neatitinka tikrovės, jis Albanijoje kursto tikrą isteriją. Nežinau, ar žinote apie tai, bet buvo sami žmonės, kurie bendradarbiavo su naciais per antrąjį pasaulinį karą, o paskui jie pabėgo kartu su SS būreis. Ir jie buvo laikomi jų pagalbininkais. O kągi daro ponas Rama? Jis remia tų samisų prašymus. Visą tai reikia išnagrinėti šiame komitete ir visame Europos parlamente. Mes negalime pasiduoti pono Ramos grasinimams, nes e, tokiu būdu sukūriama atmosfera, neleidžianti Albanijai daryti pažangos siekiant narystės ES. Iš tikrųjų, reikia e, aiškiai pasakyti, kad tokia situacija yra nepriimtina. Dėkoju. Dabar ponia Matuela komisijos vardu. Pone pirmininka, parlamento nariai komisijos vardu, aš norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Flakensteinui, už jo parengtą dar vieną puikiai subalansuotą pranešimą rezoliucija. Šioje rezoliucijoje yra apibendrinama svarbiausia žinia Albanijai. E, šalis geriama už padarytą pažamą, taip pat apibrėžiami pagrindiniai reformų prioritetai. E, tai atitinka komisijos poziciją, o būtent prioritetas teikiamas tei, teisės saugos reformai, kovai su korupcija, pagrindinių teisų įgyvendinimu, taip pat kit, kitais, kitomis sritimis. Pavyzdžiui, dekriminalizavimo procesu. Kai 2014 šaliai buvo suteiktas šalies kandidatės statusas, Albanija e, pasiekė daug svarbių rezultatų. E, reikėtų e, paminėti, kad pastaraisiais mėnesiais e, buvo pakeista konstitucija, tokiu būdu atvertos galimybės e, teisingumo reformai. Dėl šios priežasties komisija paskelbė e, sąlyginę rekomendaciją pradėti dėrybas dėl stojimo. E, įskaitant teisė, kur, teisėje saugos ir teisimų reformą. Tai labai svarbu, norint įtvirtinti teisinę valstybę Albanijoje, taip pat e, užtikrinant socialinį ir ekonominę plėtrą. Džiaugiamės, kad Albanija regione vaidina konstruktyvų, konstruktyvų vaidmenį, taip pat e, e paiso ES užsienio ir gynybos politikos. Taip pat e, pabrėžiame, kad e, Albanijos noras bendradarbiauti bus labai svarbus, vertinant jos reformas, taip pat stojimo, pasirinkimas narystiai. Europos parlamentas e, šiame procese vaidina labai svarbu vaidmenį, o ypač stabilizavimo ir asociacijos parlamentinėme komitete, kuris gali suteikti labai naudingų politinių gairių sunkiame laikotarpyje, kuris laukia. Tikimės, kad e, su Europos parlamentu ateityje sėkmingai bendradarbiausime šiame kontekste. Dėkoju Jums uždėmesi. Kunutai, prašom. Pirmininkė, ši diskusija yra pradinė diskusija. Esu tikras, kad sulaukė pakeitimų taip pat dar diskutuosime. Tačiau norėčiau užsakyti kelias preliminarias pastabas. Man atrodo, Kopenhagos kriterijai privalo būti įgyvendinti, kai e, šalis pasirengusi prisijungti. Svarbu, kad mes nemaišytume visko. Pirmiausia, reikia atlikti reformas Reikia nepamiršti, kad dėrybų pradžioje reikia daryti vienus darbus, o prieš prisijungimą kitus. Aš tai jau minėjau anksčiau ir, ir tai galime aptarti vėl ir vėl. Ne viskas yra gerai, kai kurie dalykai iš tikrųjų dar turi būti ištaisyti. Nors kartais suprantame, kodėl neteisėtai pastatyti pastatai turi būti nugriauti. Negalima tikėtis, kad nėra taip, kad tiesiog bedama pirštu į pastatą ir jis nugriaunamas. Jie greunami e, tuo met, jeigu jie yra pastatyti neteisėtai. Labai svarbu užtikrinti tinkamą teisinę apsaugą ir teisinės procedūras. Baigdamas Norėčiau pasakyti, kad pastebėjome, jog daug graikų kolegų pasisakė šio klausimu. Ir atrodo, kad jokia kita valstybė narė nėra tiek įsitraukusi į šio, šio klausimo sprendimą. Ar tai būtų Turkija, Albanija, Makedonija. Dažnai mes nesugebėme daryti pažangos, nes mums trukdo daug neišspręstų klausimų, ypač Balkanuose gyvenančios etninės mažumos. mažumos. Todėl norėčiau kai ką pasiūlyti. Aš nenoriu būti kritiškas, bet e, norėčiau, kad išplėsti nuolatinėje valdyboje galėtume pasitarti, kokį renginį galėtume surenkti, kuriame galėtume aptarti uh, graikų kolegų išvardytas problemas, kadangi iš tikrųjų esame atsakingi už tai, kad būtų išspręsti ir, šie, ir išspręstos ir šios dvišalės problemos. Taigi, svarbu užtikrinti, kad visas procesas neužstriktų. Neįsivaizduoju, kaip tai galima būtų padaryti šiuo metu, bet manau, kad reikia pabandyti surasti būdų, kaip išsameu aptarti šios klausimus. Aš e, ponui Brokui ir valdybai pateiksiu keletą pasiūlymų. Dėkuoju, plotai. Noriu priminti, kad sausio 10 dienos 12 val. yra paskutinis terminas pateikti pakeitimus. Baigime tuomet diskusijas dėl pranešimo dėl 16 komisijos ataskaitos dėl Albanijos. Dabar pasikeisime informaciją dėl prezidento rinkimų Moldovoje. Kaip žinote, Jordas Donkonas laimėjo 52, surinkęs 52 procentus rinkėjų balsų rinkimuose ir dabar žodį suteikiu kolegai Soltės, kurie pristatys informaciją ir ją ir skiriame 14 minučių. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, ačiū, kad suteikėte progą pakalbėti Europos parlamento delegacijos vardu ir pristatyti antrąjį Moldovos prezidento rinkimų rato rezultatus. Mūsų misijos susitiko su abiem kandidatais, Sudonu ir Sandu, dieną prieš rinkimus. Sudonu išsakė savo nuomonę, kad jisai laimės rinkimus nedidelę persvarą, bet kaip žinome dabar e, rinkimų rezultatai rodo, kad skirtumas nebuvo toks didelis tarp abiejų kandidatų. Taip pat buvo e, tam tikri sukčiavimo atvejai, bet tai susiję daugiau su draudimu studentams balsuoti. Jis taip pat uh, laikosi nuomonės, kad buvo ir diskriminacijos e, atveju, nes vakarų, vakarinėje šalies dalyje buvo atidarytos 92 rinkiminės apylinkės, su tarpu e, rusiškoje dalyje 82. Antra vertus, Maja Sandu pabrėžė, kad rinkimų kampanija vyko skaidriai ir buvo sutelktos e, daugelio žiniasklaidos priemonių pajėgos. Tiesiog e, buvo kovojama su netokia skaidrė oponento kampanija. Ir negana to, prie to prasidėjo ir bažnyčios atstovai. Maja Sandu e, įtraukė ir į savo kampaniją susitarimą su Merkel dėl pabėgėlių, o taip pat jinai pabrėžia, kad yra nevedusi ir neturinti vaikų. Buvo įvertinta rinkiminės kampanijos e, eiga, tam tikri seksistiniai pranešimai ir homofobiniai pareiškimai. Socialistų partija laimėjo 52 procentus balsų, tuo tarpu Solidarumo partija surinko 48 procentus. Pirmojo rinkimų turė balsavo 69 tūkstančiai rinkėjų. Antras rinkimų ratas vyko pakankamai sklandžiai, bent rytas, e, rinkimų rytas buvo pakankamai ramus. Pati rinkimo eiga irgi vyko visai neblogai. Buvo sudarytos galimybės e, užsienį gyvenantiems piliečiams taip pat dalyvauti rinkimuose. kai kurie piliečiai į rinkiminės apylinkės turėdavo e, atvykti iš labai toli, o negana to reikėdavo dar stovėti eilėse ir laukti balsavimų galimybės. Todėl buvo pradėta kalbėti apie elektroninio balsavimo galimybę. 138 e, tūkstančiai balsų, e, piliečių balsavo iš užsienio. Pirmas rinkimų turas nebuvo toksai skaidrus, taip pat buvo manipuliuojama žiniasklaidos priemonėmis ir nelabai skaidriai vyko rinkiminė kampanija. Bet tai susiję ne tik ir su rinkimais, bet ir apskritai su politinių partijų finansavimu. Šioje srityje reikia reformų, nes politinių partijų finansavimas ir rinkimų kampanija turėtų būti e, skaidresnė. Antrasis e, rinkimų turas E, buvo šiek tiek geresnis, tačiau nelabai aišku, kur yra brėžima riba tarp e, išlaidų, kaip jūs apskaičiuojamos ir taikomos pirmam ir antram rinkimų turui. Ar e, jos apskaičiuojamos bendrai. Tik labai tikiuosi, kad Moldovos institucijos atsižvelgs į užsienio stebėtojų rekomendacijas. Ir noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie dalyvavo rinkimų stebėjimo misijoje. Ir dar kartą visiems ačiū. Dėkoju. Dabar žodis Korvinikė. Na, jeigu apie Albaniją norite šnekėti, tai tada žodžio nesuteiksiu, nes jau mes baigėme nagrinėti šį klausimą. Kristėja. Dėkoju, pirmininkė. Taip, kolegos, kurie stebėjo rinkimus, elgėsi e, objektyviai ir stebėjo, kas iš tiesų vyko per rinkimus. Europos parlamento delegacija kartu su mm, kolega Soltės atliko puikų darbą ir, na, tai yra tiesiog mūsų pareiga bendradarbiauti su mūsų partneriais Kišiniove. ministras pirmininkas pasisakė prieš integracijos ES procesą, todėl mes tai turime suprasti, kad politikai privalo būti atsakingi už politinę padėtį Moldovoje, nes akivaizdu, kad tai yra šalis su nelengva istorinę praeitimi. Nepakanka vien tik tai politikų deklaracijų, bet nepaisant to mes ir toliau remsime Moldovą. Jos vyriausybė bei visuomenė turi jausti mūsų paramą, nes visuomenė yra pasidalinusi jinai jaučia, kad e, šalis juda netinkama kryptimi. Taip pat noriu pasidžiaugti vienu uh, džiugiu įvykiu. Ministras pirmininkas Filipas apsilankė šiandien Briuselėje NATO būstinėje ir pasirašė susitarimą, kuriuo įkūriamas NATO atstovybės padalinys Kišineve. Tai džiugi naujiena. Ačiū. Toliau kolega Prėda. Ačiū pirmininkė. Du pastebėjimai apie rinkimus. Bet pradžioje noriu padėkoti Soltešui ir kitiem delegacijos atstovams, kurie dalyvavo rinkimų stebėjimo misijoje. Pirmas pastebėjimas dėl rinkiminės kampanijos kuri e, išbalansavo tam tikrą žiniasklaidos pusiausvyrą, nes pro europietišką kandidatę Sandu negalėjo pasinaudoti žiniasklaidos priemonėmis, jinai, jai nuolat neleisdavo pasinaudoti tomis priemonėmis ir ją kritikavo ne tik tai komunistų partijos nariai, bet ir vyriausybė esantis koalicijos partneriai. Tai ta prasme rinkimai nebuvo labai skaidrus, nes rinkimai nėra vien tik tai balsavimo diena, bet ir rinkiminė kampanija. Ir akivaizdu, kad situacija nebuvo iš gerųjų. Kas buvo Kišiniove, tai aiškiai matė, kad nebuvo jokių reklaminių plakatų su sandu. Taigi nepamirškime, kad e, rinkimai susideda ir iš rinkiminės kampanijos. Rinkimų diena. Tiesiog pritūko rinkiminių biuletenių e, balsuoti gyvenantiems užsienyje. Štai kaip nevykusiai buvo surinkti rinkimai. Negalima sakyti, kad rinkimai buvo geri. Ir nu, sunku patikėti, kad e, rinkimuose kažkada pritrūktų uh, rinkiminių biuletenių. Kaip tai įmanoma? Turime tą aiškiai pasakyti. Dabar antrasis pastebėjimas. Išrinktasis prezidentas įsipareigojo atšaukti asociacijos sutartį. Žinoma, prasidėjo žiniasklaidos, politikų spaudimai ir jisai pakeitė savo toną ir sako, kad pamastys. Na, jeigu ir jisai to nepadarys, bet jisai turi galę jo tiesiog nevykdyti, netaikyti. Nes iš jo įsipareigojimų aišku, kad jis susitarimą laiko kaip represinio, e, represinė priemonė. Bet tai yra 60-mečio retorika. Jeigu mes pasižiūrėsime, kaip iš tikrųjų yra, tai Išvada paprasta, taigi neapsigaukime. Kišiniovo proeuropietiška koalicija yra vadovaujama tiesiog koordinatorius, kuris vadinamas oligarchu ir kuris tikrai daro didelę žalą šaliai. Šaliai vadovauja komunistas, kurį kontroliuoja kažkoks oligarchas. Ir e, tikrai neturėkime iliuzijų, kad viskas klostosi sklandžiai. Mums reikia politinių jėgų, kurios pasisakytų už šalies pažangą ir prieš šį oligarchą. Taigi, asmeniškai nusivyliau rinkimais, rinkimai nebuvo laisvi, E, buvo nemažai pažydimų, neleista naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir išrinktasis prezidentas Dodonas tikrai elgėsi nesažiningai. Mums dabar teks bendrauti su šiuo Europos priešininku ir taip pat su proeuropietiška koalicija, kuriai vadovauja oligarchas. Žinoma, kad e, yra visiškai suprantama, kad mes turime skirtingų nuomonių apie, apie įvykusius rinkimus. Aš tiesiog norėjau pasakyti, kad mūsų nuomonės skiriasi. Štai delegacijos pirmininkas įsakė savo poziciją, dabar tu pasisakėjai ir tai yra suprantamas ir normalus dalykas. Ir manau, kad dar išklausysime ir kitokių nuomonių. Ar dar norėtum ką nors pridurti, ar pakaks jau? Prašau. Aš sutinku su kai kuo iš to, ką sakė ponas Prėda. Du kandidatai buvo visiškai skirtingi. ir ryšį su žiniasklaida e, kėlė tam tikrų susirūpinimų. Bet taip pat e, buvo daug iššūkių vidaus politikos kontekste. Reikėjo kalbėti su Respublikos prezidentu, taip aš žinau, kad tai yra oficiali e, valdžia ir mes negalėjome ignoruoti tų žmonių, nes stebėtojai negali uh, pasakyti, kad nekalbėsime su jumis, nes jūs esate iš oligarchų ar panašiai. E, iš pareiškimų. Aš kalbėjau tik tai apie ekonominės reformas. Taip, daug kas e, galėjo pakrypti ne tai, bet aš būtent apie tą kalbėjau. Dėkuoju visiems. Tai mūsų posėdžio pabaiga. Kitas posėdis vyks gruodžio 5 dieną, 15 val. Visiems dėkuoju.